Norėčiau pasakyti, kad dabar jau yra šiek tiek po trečios valandos, taigi turėtume pradėti posėdį. Noriu oficialiai paskelbti tarptautinės priekybos posėdžio pradžią. Pereikime dabar prie pirmojo darbo atverkės klausimo. Turime patvirtinti posėdžio protokolą. E, e, atsiprašau, e, ne protokolą, o darbo atverkę pačią. Noriu pasiūlyti tris pakeitimus. Pirmasis yra susijęs su penktuoju punktu. Deja, pranešėjas šiandieną negali dalyvauti, todėl aš norėčiau perkelti penktąjį klausimą iki antradienio 9 valandos ryto. Vietoj aštuntojo punkto privačio sektoriaus ir vystimuose Mes tą klausimą aptarpsime gegužės 6-7. Toliau 20 punktas. Sąjungos prekybos ginčių sprendimas Norėčiau, kad e, ta dalis būtų aptarta už uždarų durų. Tai tokie būtų siūlomi pakeitimai. Ar dar kas nors norėtų papildyti? Manau, kad jūs jau viską pasakėte. Aš norėjau perkelti aštuntąjį punktą, nes pranešėjas negali šiandieną dalyvauti. Deve komitete jau tai buvo aptarta, tad mes galėsime net ir nukėlę tą klausimą iki rytojus vis tiek spėti viską aptarti. Pirmininkas, labai ačiū. Jeigu daugiau pastabų nėra, darbo atvarkė yra patvirtinta. Tad penktąjį klausimą mes aptarsime rytoj 9 ryto, o aštuntąjį klausimą aptarsime per kitą posėdį o 20 klausimas bus aptariamas už uždarų durų. Dėkoju. Toliau kitas darbo atverkės klausimas, tai yra praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. Kaip visuomet, jei nesame gavę pastabų iki posėdžio, laikome, kad protokolas yra patvirtintas. Taigi dėkoju. Toliau e, trečiasis klausimas tai yra pirmininko pranešimai. Visų pirma, norėčiau Jums priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas, o mūsų gali, mūsų gali klausytis visas pasaulis. Ši programa visame pasaulyje nepaprastai populiari. Tie, kuriems patinka Europos parlamentas, tikrai stebi šią programą. Nepamirškite, kad jūs gali stebėti net naujoji Zelandija. Mes lankėmės Vietname, Hanojuje ir Hočimino mieste lankėsi pirmininkas ir keli parlamento nariai. Ten vyko mūsų misija. Taip pat ponas Vinklė, vicepirmininkas, ten vyko ir Saudil. Jis buvo pranešėjęs Vietnamo klausimu. Taip pat ponas Gasparė ir ponas Martinas iš SND. Taip pat dar trys nariai, Mrs. Desenes, Rodrygės ir Prūst. Jie visi dalyvavo toje misijoje. Manau, kad tas vizitas įvyko pačiu laiku, kadangi dabar jau dėrybos dėl priekybos eina į pabaigą ir mums vizitas padėjo suprasti, kokia yra dėrybų padėtis O taip pat galėjome panagrinėti tas sritis, kuriuose vis dar kyla problemų. Turėjome galimybę pasikalbėti su aukšto lygio Vietnamo pareigūnais, pavyzdžiui, su premjeru, taip pat e, užsienio reikalų e, viceministru, prekybos ministru, taip pat e, ekonomikos komiteto nacionalinės asamblėjos pirmininku taip pat e, jungtinės profsąjungų organizacijos pirmininku, kalbėjomės ir su ekonomikos ekspertais iš komunistų partijos. Bendrame ir su pilietinė visuomenė bei verslo atstovais Vietname. Delegacija apėmė tikrai daug žmonių ir mes galėjome labai daug sužinoti. Visiškai akivaizdu tai, kad Vietnamui labai svarbus yra šis prekybos susitarimas. Pirmininkas, atsiprašau, premjeras pabrėžia, kad Vietnamui tai yra prioritetas. Aš taip pat dalyvau ir dėrybose su Vietnamu dėl TTIP. Ir e, pirmininkas, vice, atsiprašau, premjeras Vietnamo teigia, kad šis prekybos susitarimas yra tikrai prioritetinis. Vietnamas yra pasirengęs sudaryti labai ambicingą susitarimą su Europos Sąjunga. Ir kitas darybų raundas prasidės birželio mėnesį. Ir labai tikėtina, kad bus susitarta būtent kito raundo metu. Tai būtų sėkmė bei nauda abiejoms pusėms. Tai sustiprintų ekonominę Vietnamo veiklą ir taip pat padėtų atstovauti mūsų ekonominėms interesams Vietname. Taigi, misija buvo labai sėkminga, o stebėsenos jie reikės taip pat pasidalyti savo patirtimi. Toliau dėl plenarinės sesijos e, balsavimo, e, tai e, parodyta parama Ukrainai, buvo remtasi mūsų komiteto ataskaita. Kovo 25 dieną vyko balsavimas ir sėkmingai jis praėjo. Taryba teigia, kad ir ji patvirtins Toliau balsavimas dėl vakarų Balkanų valstybių ir tekstilės importo. Šis balsavimas vyks balandžio 29 dieną. Europos Sąjungos ataskaita dėl investicijų buvo pateikta kovo mėnesį Buvo kalbama apie Rusiją, Kiniją, Indiją ir Braziliją, e, taip pat Argentiną ir Junktinės Amerikos valstijas. Visos šios šalis yra labai aiškiai išdėstytos dokumente. Tai atsispindi ir mūsų diskusijose. Vicepirmininkas Katainen yra atsakingas už vystimas investicijas ir konkurencingumą. Jis taip pat kalbės apie investicijų politiką kitose šalyse. Tai tokie pirmininko pranešimai, ar turite pastabų, ponas Vinklė? Pone pirmininkė, labai ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimą. Jis yra susijęs su procedūra. Nežinau, ar pagal taisyklės viskas yra daroma šiandieną šiame posėdėje. Aš kai ką norėčiau pateikti, bet nežinau, ar tai būtų tinkamas precedentas. E, mes kaip šio komiteto nariai galbūt neturėtume užsiimti e, rinkodarą įvairiomis interesų grupėmis. Aš atsižvelgiu į skirtingas Europos grupės, jų interesus, bet nemanau, kad reikėtų užsiimti tokiu reklamavimu šiame komitete. Aš pagarbiai jums siūlau išbraukti tai iš darbo atvarkės. Ačiū. Labai ačiū, ponė Vingleri. Dar prieš pradedant posėdį viskas buvo išdalyta, o dėl oficialios posėdžio dalies tai yra labai aiškios taisyklės. E, viskas, kas yra išdalyjama, turi būti patvirtinta, aš turiu tai patvirtinti. Tad e, jau sakiau, kad tai buvo išdalyta iki posėdžio pradžios ir dėl to neturi e, neoficialaus charakterio. Toliau ketvirtasis klausimas. Tai yra priekyba produktais iš ruonių. Ponas Benson yra pranešėjas. Čia yra keičiama 2009 metų direktyva. Tai yra reakcija į šių produktų draudimą. Buvo diskusijos dėl šių produktų ir Kanada užprotestavo kai kurios aspektus. Kyla klausimas, kaip tai yra susijęs su inuitų gyvenimo sąlygomis Kanadoje. Mes privalome priimti naujas taisyklės tam, kad mūsų priimti tos nuostatos atitiktų ir pasaulio priekybos organizacijos nuostatas. Ir dabar perduodu žodį pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tęsiu gimtają kalbą. 2009 metais Europos parlamentas ir taryba patvirtino reglamentą, kuris uždraudė e, ruonių odos produktų pardavimą ES. Norvegija ir Kanada e, perdavėte klausimą pasaulio prekybos organizacijai, tad mums dabar reikia patikslinti savo teisės aktus ir dėl išimties taikomos inuitams. E, kalbant apie 2009 metų reglamentą, ten buvo dvi išimtis ir mes sutarėme dėl to, kad inuitai turėtų gauti teisę pasinaudoti išimtimi ir kad e, reglamentas neturėtų daryti neigiamos įtakos inuitų populiacijai. Na ir žvelgiant į situaciją šiandieną, turiu pasakyti, kad tikrai neteisingai su jais buvo pasielgta. Jie gyvena nuošaliuose pasaulio vietose, e, šiaurinėse teritorijose. Ironiai yra itin svarbus, jie naudoja ir jų odą ir taip pat naudoja ronių mėsą, e, ronių mėsą mytybai. Tad Jau keli šimtus metų tai jų pragyvenimas remiasi būtent tronių produktais. Na ir šiandieną kalbame apie tai, kas daro tiesioginę įtaką kasdieniam paprastų žmonių gyvenimui. Galbūt mums atrodo, kad e, teisės aktai egzistuoja vakume, tačiau pamirštami tie žmonės, kuriems tiesioginė įtaka daro teisės aktų nuostatos. Ir kalbant apie pasiekmes, labai svarbu e, sutvarkyti taisyklės ir e, komisija tikrai neįtintinkamai parengė tekstą ir turiu pasakyti, kad mes, kaip Europos parlamento nariai, tikimės, kad komisija savo darbą atliks tinkamai. Visi skaičiai, visi m, mm, statistiniai duomenys rodo, kad inuitų populiacijai buvo padaryta neigiama įtaka ir kalbant apie importo apimtis. 2009-aisiais tai buvo 9 milijonai, dabar 13 metais nukrito iki 2 milijonų ir mes tikrai tiesiog suardėme jų įprastą gyvenimo tvarką. Taip suprantu, kad tie žmonės, inuitai gyvena toli nuo Briuselio, ir galbūt mes juos neretai pamirštame, tačiau reikia nepamiršti vieno dalyko. Ten nėra supermarketų, nėra didelių parduotuvių, jie priklauso nuo gamtos, nuo ruonių teikiamos naudos. Ir Ir turiu pasakyti, kad ta situacija, kuris susidarė Grenlandijoje, tikrai nėra tvarus pasaulinių išteklių valdymas. Mes pateikėme pakeitimų ir tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į IC išimties poveikį, jeigu komisija galėtų pateikti kažkokių pasiūlymų, kaip situacija būtų pagerinta, e, tai tikrai būtų naudinga. Ir be abejo reikia numatyti kiek įmanoma teisingesnės taisyklės inuito atžvilgių, nepamiršti ir tos tvarios plėtros aspektų. Juk tie žmonės, inuitai, e, su gamta elgesi daug sažiningiau negu mes. Jie gyvena apsupti gamtos, jie nuo jos priklauso ir jie tikrai nėra kažkokia tai našta ekosistemams. Mes tikrai galėtume pasimokyti iš jų gyvenimo būdo. Na ir panašu, kad komisijai tai žiūri kaip į kažkokią tai chirurginę intervenciją. Jie galvoja, kad galima tiesiog pašalinti problemą pjūvę būdu, Tačiau tai tarsi išbalansuoja visą situaciją ir kalbant apie tą susitarimą pasiektą 2009 metais, reikia nepamiršti ir išimčių taikomų Baltijos jūrai, taip pat ruonių produktų naudojimą e, mažo masto veikloje. Na ir gali nutikti taip, kad pavyzdžiui Baltijos jūroje sugaunami ruoniai taps tiesiog atliekomis. Taip, be abejo, reikia viską tinkamai e, kontroliuoti, nes e, ruoniai kelia grėsmių žuvims, tačiau dabar mes į ruonį žiūrime tik kaip kažkokį kenkėją. Ir tai yra tikrai nelogiška. Tai nėra tvarus požiūris e, susijęs su gamtos išteklių valdymu. Tad, kaip minėjau, pateikiau pasiūlymą dėl pakeitimo, Manau, kad labai siaurai interpretuojamos pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Ir taip pat e, raginu komisiją dirbti kartu su manimi. Tai yra susiję ne vien tik su techniniais aspektais, e, nes dabar paimamas tas itin trapus 2009 metų kompromisas ir tos taisyklės skirtos Baltijos jūrai dėje nėra motivuotai parinktos, ne viskas suderinta ir su buveinių direktyva. Labai svarbu, kad žmonės panaudotų turimus e, išteklius, gamtinius išteklius tvariai ir kad tai būtų daroma Europoje tvariai. Dėkoju. Labai ačiū, ponas Birinsen. E, nėra dabar socialdemokrato prašyčianių prašinio, pane Šutova. Pane Friedman pasakė, kad reikėtų paskaityti Tai, ką reikia paskaityti, aš skaitau. Jūs, kaip visi žinote, e, Europos Sąjunga jau užsėmė ruonių klausimų ir mes turėtumėm dabar e, spręsti tą klausimą, pranešėjas būtent tą ir bando padaryti ir ačiū jam. Aš esu e, šešėlinis prašinėšėjas nuo socialdemokratų ir manau, kad mūsų požiūris turi būti vieningas e, kad galėtumėm e, komisijos, pranež... komisijos pasiūlymą įdėkti į praktiką. Manau, kad tai yra pats geriausias dalykas. Reikia elgtis taip, kad viskas uh, kad niekas nesugriūtų, kad nebūtų kažkokių tai nereikalingų dalykų, kuriam apie porą akise, pavyzdžiui, pranešėjas reikalavo, kad būtų e, e, kuriama ataskaita apie tai, kokią neigiamą nuruonių įtaką daroma vietiniams gyventojams. Taip pat mums kyla klausimas, kokie yra reikalavimai. Ar tie reikalavimai, kokie yra, tokie ir turi būti palikti E, kai, kokie yra išimtis ir kaip, e, kas yra numatyta tvaraus išteklių valdymo srityje. Pranešėjas planuoja paliesti išimčių klausimą. Būtent e, jis nori kai ką performuluoti. Tačiau mes į tai žiūrime labai skeptiškai, kadangi performulavimas gali būti uh, E, gali mus atvesti prie tų pačių problemų, kurios ir šiandieną kyla, todėl šiandieną reikėtų neliesti to, kas jau yra sukurta, o atsižvelgiant į vietinių gyventojų e, poreikius reikėtų turbūt, sutinku su, su, autori, su autoriumi, kad reikėtų ieškoti kažkokio kompromiso. Mes jo ir ieškosime ir ko konstruktyvesnio. Pirmininkas, labai ačiū. Ponas Kempo nedalyvauja, Aldė taip pat ne Gūė. Pane Viner. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, rapporteur Bensen probeert. Dėkoju, pirmininkė. Pranešėjas bando išeiti iš situacijos, jisai norėtų, kad ruonių medžioklė vėl būtų leista, E, valdant, e, valdant e, išteklius ir taip pat atsižvelgiant į vietinių gyventojų išteklius. Mes nesame prieš tai, tačiau mes esame prieš komercinį požiūrį. Toliau kitas svarbus punktas - PPO nepritars visiems tiems pakeitimams, nes tos išimtys nėra pakankamos. Jeigu mes dabar padarysime taip, kad tie, tos išimtys bus įmanomos, tai tuo met bus jau nebegalima sutrukdyti mm, medžioklės stambių mastų. Todėl mes turime e, labai rimtai atsižvelgti į pranešėjo pateiktus pakeitimus. Labai ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Prašau. Ich darf mich meiner Vorrednerin anschließen. Auch wir sind der Aš norėčiau pritarti prieš tai pasisakiusiai prelegentiai, noriu, kad nebebūtų keičiamas tas pranešimas dėl tų išimčių. Tai galima dabar konstatuoti, kad tik viena valstybė rėmėsi tokiomis išimčių nuostatomis su 31, nu, sertifi, 31 sertifikatu. Kitas dalykas susijęs su inuitais mes turime labai aiškiai pasakyti, kad e, čia turime uždrausti komercinį naudojimą, tačiau manau, kad tą padarysime labai nesunkiai, kadangi čia reikalingas tik labai nedidelis pakeitimas. Toliau mes vėlgi nematome, dėl kokių priežasčių galima būtų atšaukti tą išimtį, kurią siūlo pranešėjas. Dėkui, FTT, ponia Vykti. Grazie. Mi mm, unisco anch'io alle voci precedenti dei miei colleghi. Labai ačiū. Aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie pasisakė prieš mane. Mano nuomonė taip pat reikėtų išlaikyti ES duotus įsipareigojimus dėl e, e, ruonio antrinių produktų priekybos. Aš manau, kad tie produktai kaip tik tais yra e, paimami iš ruonių jauniklių E, ir tai ne tik e, dar labiau didina atšilimą, bet ir e, grasina visai, visos rūšies išnykimu. Todėl tos visos išimtis turi būti ir toliau galiojančios. Reikia labai atidžiai žiūrėti, kokios išimtis yra taikomos. Tiek Inuitai, tiek Kanada gyvena iš šių produktų priekybos, tačiau labai nelengva uh, E, atskirti, kas yra sugaunama tradiciniu būdu, o kas e, yra priskirtina e, priekybai ruonio produktais. Taigi reikėtų labai atidžiai viskas sekti. Aš dar norėčiau vieną, vieną klausimą iškelti. Kanada ką tik tais patvirtino uh, tokias priemonės, kuris Europą buvo jau pristačiusi praeitie, tai aš norėčiau dabar išsiaiškinti, ar buvo kokia nors sutartis su Kanada, kuri leistų tas taisyklės taisy, taikyti. Ir ar galima Kanadai e, kažkokius pakeitimus daryti laisvos priekybos susitarime. Labai ačiū, panas Fiena. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Bensen už pranešimą. Žinau, kad čia sprendžiame labai sunkius klausimus ir reikia tai daryti teisingai, bet pagrindinė užduotis yra štai kas. Reikia, kad ES teisės aktai atitiktų PSO reikalavimus. Bet kyla klausimas, kaip to pasiekti. Aš manau, kad ponas Bensen labai aiškiai ir teisingai sako, kad Europos komisijos pasiūlytas metodas kaip reikėtų e, suderinti ES teisės aktus, yra visai netikės. Tai yra blogas pasiūlymas. Netinkamai yra siekiama e, suderinti šį ES teisės aktą su pasaulio priekybos organizacijos reikalavimais. Mums reikia prisiminti, ką sakė šis komitetas, kai buvo priimtas teisės aktas. Mūsų komitetas įspėjo būtent apie tokią situaciją, Šis komitetas siūlė atmesti teisės aktą. Kodėlgi mes siūlėme atmesti tą teisės aktą tada? Todėl, kad laikėmės nuomonės, jog reikėtų kalbėti apie žiaurų nepagristą ruonių žudimą tam tikrose e, teritorijose, bet nesakyti, kad pati priekyba yra problema. Vis dėlto komisija pakliuvo į tas pačias pinklės kaip ir pirmąjį kartą. E, tai aišku yra greitas sprendimas, bet jis nėra teisingas. Pagal komisijos pasiūlymą Kanados ir Grenlandijos ruoniai e, būtų e, siunčiami į kitas valstybės nares, bet tie ruoniai, kurie būtų sumedžiami Europos Sąjungoje, net jei jie būtų sumedžiami žmogiškiau, turėtų, jų prekyba turėtų būti uždrausta. Aš manau, kad e, tai reiškia ir prekybos politikos draudimas, ir aplinkosaugos, e, aplinkosaugai nepalangus aspektai. Komisija taip pat siekia įvertinti šio pasiūlymo įgyvendinimo poveikį. Tai dar vienas pavyzdys, kaip blogų būdų bandoma pataisyti netinkamą teisės aktą yra teigiama, kad galima medžioti ruonius. Kalbama net apie tai, kad tų ruonių būtų sumedžiojama net daugiau, kadangi žmonių skaičius auks. Net yra skatinama medžioti ruonius, bet draudžiama naudoti, vartoti produktus iš jų. Tai ką dabar komisija sako? Medžiokite ruonius, bet e, traktuokite juos kaip atliekas. Aš manau, kad tai yra labai netinkama ir tai netitinka biologinės įvairovės dešimto straipsnio, juk ta konvencija galioja valstybėms narėms. O dabar yra sakoma, kad medžioti ruonius galima, bet reikia juos, tarkime, sudeginti, tiesiog traktuoti juos kaip atliekas. Juk nekyla grėsmė ruonėms, jų populiacija auga, tai yra gerai, bet kyla klausimas, ką mums reikia daryti su ruoniais, kurie yra sumedžiojami. Ar jie turėtų būti laikoma atliekomis, deginami, užkasami, ar reikėtų iš jų gaminti produktus. Taigi aš manau, kad pasiūlymas netmeta tos išimties jūros išteklių, bet performuluoja viską, kaip kad ir pranešėjas nurodo. Ir tai, ką jis siūlo, yra labai protinga. Būtent tai padeda išspręsti problemą. Ir tokiu būdu nebandoma greitai išspręsti viską, tiesiog pasakyti, kad ruonius medžioti galima, bet juos reikia traktuoti tarsi kaip atlikas ir negalima jų panaudoti. Dėkoju. Ačiū, ponis Langfrit. Labai ačiū. E, atsiprašau, kad pavėlavau. E, dėja, Lufthansa pirmadieniais visada vėluoja. Man, aišku, reikėjo tai atsižvelgti. O ponas Felne manęs paprašė pasisakyti. Per e, praėjusią kadenciją mes e, didžiąją daugumą patvirtinome tam tikrus teisės aktus, bet vėliau Kanada užginčijo tą teisės aktą. E, PPO taip pat nurodė, kad yra siūlomas tam tikros kraštutinės priemonės. Bet dabar mes turime pasiekti štai ko, kad ruoniai nebūtų žiauriai medžiojami. Mums reikia, kad viskas būtų daroma tinkamai. Dėl to turime vadovautis PPO e, nuorodomis. Aš nemanau, kad mums reikėtų kažkokiu esminiu pakeitimu, reikėtų patvačios komisijos pasiūlymu. E, tai tiek trumpai. Panas Felė. Aš tik noriu pasakyti e, vieną dalyką jums. E, vėluoja ne tik Lufthansa, e, daug įmonių susiduria su to pačiomis problemomis. Aš tik noriu pritarti jums, taip, reikia uždrausti žiaurę ruonių medžioklę, bet ir jūs ir komisija turite įrodyti, kad inuitai niekada nežudys ruonių žiauriai, bet Europos medžioklė ir žvėjai lyg visada tai darys. Tai yra tarsi pasakoma tarp eilučių teisės akte. Problema nėra išsprendžiama tam tikrose vietose, bet tiesiog yra teigiama, kad inuitai žudo ruonius ir viskas gerai, o kitiems to daryti negalima, nes mes turime teisėkuros galę ES teritorijoje. Ir tai nėra teisinga taip teikti. Dėkoju. Man labai džiugu girdėti, kad ponas Fielneris taip pat Mm, ne, neigiamai žiūri į ruonių žudinės, dėl to mes sutarėme, tačiau aš nelabai suprantu, kodėl, kai prašoma pinigų tiems produktams, tai, tai kelia problemų, nes tai, tai kels. Tai tiesiog skatins žudyti daugiau ruonių, kuo daugiau ruonių mm, e, medžiosime dėl to, kad mm, turi būti mm, išlaikoma populiacija ir panašiai, tai bus tik tais vieni, vienintelis motyvas, ar čia e, asmeniniam tikslams ar kažkaip, bet esmė yra neleisti mm, prekybos, plačiau, plataus masto, masto prekybos. Kai leidžiame prekiauti ruonių produktais, tai jau kaip tik tais atverime kelią prekybai stambaus masto. Grįžkime žingsnelį atgal ir prisiminkime, kad parlamentas netikė nuomonės šiuo klausimu. Tuomet vyko Strasbūrė posėdėse, bet buvo daug medžiotojų, kurie kalbėjo vietoj komiteto narių, bet tai jau kita istorija. Europos parlamentas didžiąją tai daugumą priėmė šį pasiūlymą buvo tam pagrindas, buvo atsižvelgta į gyvūnų gerovę, tai gali būti pagrįsta tarptautinė teisė, taip pat pagal sutartį yra numatoma, kad reikia gerai elgtis su gyvūnais, todėl aš pritariu pasaulio prekybos organizacijos sprendimui, bet dabar atsakymas į pono Felnerio klausimą dėl komercinio uh, ruonių medžiojimo. Tai jis turėtų būti draudžiamas ar Europos Sąjungoje, ar už jos ribų. Mes čia turime nuosekliai vadovautis tarptautinė teisė. Taigi tiek Europos Sąjungoje, tiek už Europos Sąjungos ribų e, draudžiamas yra komercinis ruonių medžiojimas. Bet dėl istorinių, tradicinių ar kitų kultūrinių priežasčių reikėtų taikyti išimti inuitams. E, PPO taip pat teigia, kad tai yra tinkama, bet mums dabar reikėtų ne iš naujo pradėti diskusijas, o pagalvoti, kaip tinkamai numatyti tą išimti inuitams. Komisijos pasiūlymas juda teisinga kryptime. Tai tiesiog uždraustų kelią komerciniams medžiotojams pasinaudoti tuo teisės aktu. Dėkoju. Und dann gebe ich der Kommission das Wort. Ačiū labai. Ar komisijos atstovas norėtų sureaguoti? Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą ir už tai, kad e, įsitraukė į dialogą su mumis dėl šio dokumento. Norėčiau trumpai priminti, e, kas yra sakoma PPO sprendime, nes būtent juo ir remiamės. PPO sprendimas numato e, bendrą ruonių produktų draudimą. Tai buvo labai svarbus pasiekimas e, e, ir buvo taip pat atsižvelgta į dvi išimtis taikomas dėl šio draudimo. Pirmoji išimtis yra susijusi su gaminiais, kai medžioklė vykdoma bandant užtikrinti tinkamą e, jūrinių išteklių valdymą ir kita išimtis buvo taikoma inuitams. Na ir kalbant apie pirmąją išimtį, e, papaonė numatė, kad e, tokio pobūdžio medžioklė skirtusi nuo komercinės medžioklės Kanadoje ar Norvegijoje ir kalbant apie MRM medžioklę. Tai yra mažo masto medžioklė tačiau e, to nepakako, kad ją būtų galima atskirti nuo komercinės medžioklės vykdomos Norvegijoje ar Kanadoje. O kalbant apie išimti, kuri taikoma inuitų vykdomoms medžioklėms, PPO sprendimas buvo gana skirtingas, nes PPO iš esmės pripažino, kad inuitų vykdoma medžioklė skiriasi nuo komercinės medžioklės vykdomos Norvegijoje ar Kanadoje, nes tai yra inuitų kasdienio gyvenimo dalis ir pagal tarptautinę teisę yra numatoma taikyti tokias išimtis, nes e, ruonių produktai yra būtiniai nuitų išgyvenimui, mytybai ir taip toliau. Tad tai buvo labai svarbi išimtis ir tikrai buvo džiugu, kad į tai buvo atsižvelgta. Na ir Svarbu pasakyti, kad apie e, gyvūnų gerovę e, dėl nuitų taikomo išimtyje nebuvo kalbama ir buvo aiškiai atskirta tai nuo komercinės medžioklės. Tad po daugelio metų diskusijų, teisės aktų kūrimo ir taip toliau e, buvo primtas toks papo sprendimas ir Turiu pasakyti, kad komisija taip pat intensyviai dalyvavo tose procesuose, kalbant apie išimtis. Tačiau PPO rezultatas yra toks, koks yra ir su tą situaciją reikia susitaikyti. Na ir mes vadovavomės tokiu gana ribotų požiūrį, PPO sprendimo įgyvendinimą. Ne pirmą kartą reikia keisti teisės aktą Prieš dviejus ar trejus metus tai buvo padaryta, kai reikėjo keisti bendrąjį antidempingo reglamentą po e, problemų kilusių su Kinija. Na ir parlamentas ir taryba tuo atveju vadovavosi vienodu požiūriu. Visų pirma, kad reikėtų teisingai išlaikyti kiek įmanoma labiau vientisesnį, tokį kaip anksčiau ir atlikti tik pačius būtiniausius sprendimus, kurie yra reikalingi norint įgyvendinti PPO sprendimą. Taip pat svarbu užtikrinti tokį gyvendinimą, kuris būtų pakankamai solidus, e, atitiktų PPO teisės aktus ir taip pat, kad būtų pripažinta, kad PPO sprendimas yra toks e, e, laikė apibrieštas procesas. Na ir vadovaujantis tokiu požiūriu, kuris mūsų nuomonė jau yra išbandytas ir teisingas požiūris. Kalbant apie papuvo sprendimų įgyvendinimą, e, buvo parengta ta MRM išimtis, apie kurią kalbėjau. Tai yra, kai e, medžioklė vykdoma siekiant suvaldyti jūrinius išteklius. Na ir jeigu mes šiek tiek pakeistume tą MRM išimti, vis tiek vis dar liktų ta problema susijusi su diskriminacija bei komercinė medžioklė. Na, o jeigu ta išimtis bus per daug plati, tada tarsi m, pačiam draudimui yra m, išjudinami pamatai ir tai yra toks gana užburtas ratas. Jeigu norima išsaugoti šiai išimti, geriausia būtų vadovautis mūsų pasiūlytų požiūrį. Na, o kalbant apie išimti taikomą inuitams, siūlytume, kad tekste būtų kalbama apie gyvūnų gerovės klausimus, taip pat būtų numatyti saugikliai, kurie numatytų tokio pobūdžio medžioklės atskirimą nuo komercinės medžioklės. Na ir pagrindinis tiklas be abejo yra, kad tai išimtis taikoma inuitams būtų prasminga, e, įgyvendinama praktiškai ir kad jie realiai būtų galima pasinaudoti. Dėkoju. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau paliesti tai, ką komisijos atstovas paminėjo. Jis sakė, kad išimtis taikoma naitams turi būti prasminga. Ir ne pirmą kartą girdžiu šios žodžius, ir šiandieną tai jau buvo taip pat paminėta. Man atrodo, kad reikėtų atlikti poveikio vertinimą, kad būtų galima realiai įvertinti inuitų gyventojų esančių Grenlandijoje e, poveikį ir Ir kalbant apie pasaulio gyvosios gamtos fondą, jie parengė ataskaitą, kurioje kalbama apie ruonių padėtį Grenlandijoje ir ten yra apibriešta, aiškiai išvardinta, kas konkrečiai nutiko po to, kai buvo patvirtintas šis reglamentas. Koks buvo jo poveikis yra įvertinama ir galiu pritarti tiems kolegoms, kurie šiandieną minėjo, jog labai svarbu užtikrinti, kad ruoniai nebūtų žudomi be reikalo, kad jie nebūtų žudomi žiauriai. Neretai galbūt tokių pavyzdžių matome Kanadoje. Tačiau, kalbant apie inuitus, pas juos situacija yra šiek tiek kitokia, juk jie jau keli šimtus e, metų medžioja ruonius ir dabar jie yra priversti palikti savo gimtasias vietas e, ledo padengtose teritorijose, nes jie tiesiog nebegali pragyventi juk jie savo reikmėms naudoja ruonių produktus, duoda taip pat ruonių mėsos, pavyzdžiui, šunims, maitinasi ruonių šeima, e, atsiprašau, ruonių mėsa ir inuitų šeimos. Tai tikrai ne tas pats kaip e, žiaurus ruonių žudimas Kanadoje. Inuitai tai daro tuo metu laiku, kai e, ten užklumpa poliarinė žiema. Tad labai tikiuosi, kad bus pasiektas toks sprendimas, kuris e, sąžiningai elgsi su inuitų žmonėmis. Taip, įgyvendinama VPO sprendimą ir teisės aktas buvo patvirtintas 14 metų gegužės mėnesį, tačiau laiko tikrai buvo nedaug. Na ir dabar kalbama apie tai, kad mums bus paskirtos baudos, jeigu nebus įgyvendinamas papo sprendimas, tačiau man atrodo, kad komisija čia turėtų imtis daugiau iniciatyvos, jie atrodo sėdi sudėję rankas ir Komisija turi suvokti, kad tai nėra vien tik kažkoks techninis klausimas. Mes turime atsižvelgti į poreikius tų žmonių, kuriems ruonių produktai yra gyvybiškai būtini. Ir aš net nebejoju, kad jie su gamta elgesi daug sažiningiau, daug teisingiau negu mes čia esantis Briuselyje. Mes turime gerbti tos žmonės, jų gyvenimo būdą, turime sudaryti jiems teisę e, gyventi taip, kaip jie gyveno iki šiol. Ir man taip pat atrodo, kad tai yra susiję ir su tvarumu. Mes niekada sąžingai nesielgėme su tai žmonėmis ir labai tikiuosi, kad susipažinsite su mano pristatytą ataskaitą ir visi kartu galėsime paieškoti šios problemos sprendimo. Ačiū labai. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 17 dienos vidurdienio. O gegužės 7 nuomonė bus e, tvirtinama šiame komitete. Ir tada ji bus perduota e, vadovaujančiam komitetui, kur kovo, atsiprašau, birželio ketvirtąją bus balsuojama dėl šios nuomonės. Na ir baigėme šio klausimo aptarimą. Penktasis darbo tvarkės klausimas buvo perkeltas į rytojus ryto darbo tvarkę. Tad dabar pereikime E, prie kito darbo tvarkės klausimo. Prieš tai padarysime dešimties minučių pertrauką. Ir kviečiu visus sugrįžti prie 16 valandą. Ačiū.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 Labai džiaugiausi, kad šalia sėdi ponas Katainenas, e, komisijos vicepirmininkas. Labai maloniai jį sveikinu, nes tai pirmasis kartas, kai jis atvyksta į mūsų komitetą atsakingai už užsienio priekybą. Tikiuosi, kad mes dabar galime nuolatinę diskusiją vesti ir ta diskusija mus labai glaudžiai sies. Dabar mes turime bendrų interesų, e, kalbant apie investicijas, kalbant apie e, augimo e, stimuliavimą, tai yra visa, visi dalykai, kurie susiję su priekybos politika. politika. Ponas Katainenas ką tik pasakė, kad viena iš jo didžiausių pareigų yra komisijos investicijų plano perdavimas, e, išplatinimas ir čia jisai turi bendrauti su investitoriais per e, komercinės, per priekybos politikos instrumentus. Tai yra tarsi naujas Europos startas. E, nes Europa e, turi naudoti, vykdyti šią e, politiką. Mes norime, kad e, įmonių e, padėtis būtų pagerinta, o taip pat norime, kad investicijos į trečiasias valstybės vyktų ir kad e, tas investicijas vykdytų tos įmonės, kurios anksčiau tarptautiniu mastu nelabai pasireikždavo. Taigi tai galėtų labai prisidėti prie ES strategijos 2020. Labai glaudžiai siejasi mūsų veikla ir jūsų veikla komisijoje. Taigi dar kartą sveikinu Jūs ir suteikiu žodį. Mr. Chairman, honorable members, thank you very much for inviting me for the exchange. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju, kad pasikvietėte mane pasikeisti nuomonėmis. Milai aptarsiu su jumis šiuos jums aktualius klausimus, o savo kalboje, savo pristatymę aš susitelksiu ties dviem komisijos prioritetais - investicijų planu ir e, TTIP. Šios dvi politikos kryptis abi yra labai svarbios, bet didžiausia Nauda bus tuo met, jei jos veiks paraleliai ir jei bus ieškoma sinergijų tarp jų. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie investicijų planą. Praėjusį lapkritį buvo priimtas investicijų planas Europai. Kaip žinote, e, buvo numatytas Europos fondas EFSI. E, sausio mėnesį buvo priimtas pasiūlymas. E, dabar viskas priklauso nuo parlamento. Mes teikiame informaciją, kurios iš mūsų prašoma. Taip pat laukiame trilogų su parlamentu bei taryba. Tikimės, kad EFSI pradės veikti iki vasaros pradžios. Tai yra pirma tokia iniciatyva šios kadencijos metu ir manau, kad labai svarbu parodyti mūsų piliečiams, kad šis kartas bus visai kitoks, kad mes galėsime dirbti kartu ir užtikrinti e, tvarų ekonomikos augimą. Jei norime pasiekti sėkmės, jei norime sukurti naujas galimybės e, Europos įmonėms ir žmonėms, privalome šalinti investicijų kliūtis, kurios dabar egzistuoja Europoje. Ypač e, kliūtis, kurios kyla vykdant tarptautinę veiklą. Aš e, per pastaruosius mėnesius keliavau po Europą, aiškinau, koks yra investicijų planas, diskutavau apie jį. Aš nuolat girdžiu pasikartojantį motyvą iš privačiau, e, privataus sektoriaus. E, tai yra, kad reikia pašalinti investicijoms kylančias kliūtis ir pagerinti investicijų aplinką. ES taip pat yra pradėjusi daug dėrybų dėl prekybos ir investicijų. Mes norime, kad mūsų įmonės turėtų labai gerą prieigą, kad galėtų parduoti savo produktus užsienio vartotojams ir taip pat, kad investicijos užsienyje būtų apsaugotos. Komisijos pasirinktas požiūris dėl investicijų plano, taip pat dėl prekybos ir investicijų susitarimo papildo e, vieni kitus. Per investicijų planą mes norime pritraukti ir užsienio, ir vietos investicijas. Mes norime, kad būtų pasinaudota inovatyviomis technologijomis ir praktinėmis žiniomis. Tai reiškia, kad privalome užtikrinti aplinką, kuri būtų stabili bei aiški. Būtent tai numato komisijos pasiūlytas investicijų planas. Įgyvendindami e, teisinius pagrindus e, mes e, taip pat e, turime siekti geresnių dėrybų, geresnių sąlygų mūsų įmonėms, kurios vykdo savo veiklą užsienyje. Tarkime, jei turėtume tikrai vieningą skaitmeninę rinką, tai būtų puikus vertas mūsų rankose darintis dėl prekybos ir investicijų susitarimų. Taip pat investicijų planas padės e, gauti naudą iš įvairių susitarimų, kadangi tai leis e, pašalinti e, kliūtis iš vidaus rinkos, taip pat tai užtikrins investicijas į strateginius projektus. Tai leis Europos verslui būti konkurencingesniam. Kalbant apie sinergijas tarp prekybos ir investicijų susitarimų, ir kitų politikos krypčių, tai labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pavyzdžiui, apklausos nuolat parodo, kad kapitalo trūkumas yra viena iš pagrindinių kliūčių siekiant globalizuoti Europos mažas ir vidutinės įmonės. Investicijų planas gali būti tas variklis, kuris leis e, didesniam skaičiu mažų ir vidutinių įmonių e, pasinaudoti e, priekybos ir investicijų susitarimais. Taigi, Komisija dirba labai sunkiai priekybos ir investicijų srityje. Mes e, norime palankesnės e, situacijos Europai ir žinau, kad to siekia ir šis komitetas. Kai kalbame apie tokios apimties susitarimą, tai būtent TTIP susilaukia didžiausio dėmesio. Tai yra komisijos bei mano asmeninės prioritetas, juk šis susitarimas gali labai sustiprinti Europos ekonomiką ir padidinti mūsų įtaką, platinant bei skatinant ES vertybės ir standartus tikrai yra įmanoma pasiekti šio susitarimo ir pamažinti mūsų kartelės dėl vartotojų apsaugos bei sveikatos aspektų. Aš kartu su ponu Timmermans pirmininkauju grupiai, kurios tikslas yra užtikrinti nuoseklumą visose dėrybų sritise. Mes diskutavome, ką reikėtų toliau dalyti dėl investicijų. Noriu pasakyti, ką ketina padaryti komisija e, bei atsakingas e, komisijos e, narys. Kalbant apie investicijų planą, tai ten yra skyrius, kuriame kalbama apie investicijas, taip pat apie sprendimą ginčių ir Kaip komisarė Malstrom, aš taip pat nekantrauju su jumis per ateinančius mėnesius diskutuoti, kaip reikėtų užtikrinti tas reformas, kad jos padėtų pasiekti nusistatytų tikslų, kad judėtų kapitalas ir kad mūsų investicijos užsienyje būtų apsaugotos. Taip pat, kaipgi apsaugoti vyriausybės teisę reglamentuoti. Reikėtų čia pagalvoti, kaip elgtis toliau Aš viliuosi, kad jūs būsite atviri ir kad neužkirsite kelio galimiems sprendimams per anksti. Labai svarbu, ką parlamentas pasakys dėl TTIP ir dėl SDS. Taigi nekantrauju aptarti šios klausimus su jumis bei su kitomis suinteresuotomis šalimis. Tikiu, kad rasime sprendimą, kuris bus naudingas investuotojams, vyriausybėms, darbuotojams ir vartotojams. Baigdamas noriu pasakyti, kad šiais metais bus dar daugiau galimybių pakalbėti apie sinergijas tarptų skirtingų politikos krypčių ir priemonių, kurios yra numatytos e, pagal mūsų programą susijusią su augimu ir prekyba. E, Malstrom e, taip pat numato naują investicijų ir augimo strategiją, kuri bus pateikta rugsėjo pabaigoje. Kalbant apie vidaus rinką ir užsienio politiką, tai bus e, to e, pasiūlymo esmė. Taip pat bus mąstama, e, kaip geriau išdėstyti, kaip augimas kuria darbo vietas. Komisija yra įsipareigojusi imtis skaidrių projektų ir mums bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonės. Dėl visų šių priežasčių Komisija numato šias, šios prioritetus investicijų planą ir TTIP. Mes e, norime, kad jie na, papildytų vienas kitą, bet mums be abejo reikia jūsų paramos ir vaisingo bendradarbiavimo. E, tiek mano žodžių įžangui. Dėkoju už jūsų dėmesį ir viliuosi, kad e, puikiai padiskutuosime apie šios aspektus. Esu pasirengęs aptarti visus jums rūpimus klausimus. Ačiū. Labai ačiū pirmininkė. Dabar žodis suteikiamas politinėms frakcijoms. Nematau kol kas koordinatoriaus. EPP grupė, atrodo, kad daugiau iš EPP irgi niekas žodžio neprašo, tad e, kreipiuosi Jörg Leitrit iš ECD. E, ačiū labai ponė pirmininkė, taip pat komisijos pirmininko pavaduotojau. Tikrai labai įdomią informaciją pristatėte. Ir turiu vieną tokį ypatingą klausimą. Jūs kalbėjote apie darybas dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės ir manau tai yra vienas iš įdomiausių ir aktualiausių klausimų mums esantiems čia. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs iš esmės matote šias darybas, uh, koks yra jūsų principinis požiūris, nes kai bendravome su komisarė Malmstrom ir vyriausiojų dėrybininkų, susidaro toks įspūdis, kad kuo giliau einame į mišką su šiomis dėrybomis, tuo labiau pradeda atrodyti, kad e, viskas yra įtin sudėtinga ir Norėčiau paklausti, koks yra jūsų požiūris į tas e, galimai didelės ir svarbės problemas, kurios gali iškilti, pavyzdžiui, geografinių nuorodų klausimas arba klausimas susijęs su e, viešųjų pirkimų rinkos Junktinėse Amerikos valstijose atverimu. Tad norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė visais šiais klausimais. Na, o kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti. į SDS. Tai yra kalbant apie ISDS ginčių sprendimo priemonę ir neretai tai yra tradicinė prasme apibūdinama šiek tiek kitaip, tad norėčiau paklausti, kokios yra galimybės dėrėti su amerikiečiais dėl jų sistemos, Ir nes kalbant apie ISDS ginčių sprendimą, tas klausimas yra aktualus ir taip pat gavau pono Langė parengtą dokumentą. 822 pakeitimų buvo pateikta ir tikrai laukia nemažai darbo šiandieną. Tad norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų nuomonė įmanomas čia kažkoks sprendimas, ar kokių žingsnių bus imtasi, jeigu tas bendras vardiklis nebus rastas, tad tiesiog norėčiau paklausti šių dalykų. Ačiū. Ačiū labai dabar, pana Šolcas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos pirmininko pavaduotojui už įžanginį pasisakymą. Tikrai buvo įdomi E, tema iškilta ir tokia sudėtinga tema. Jau apie tai buvo kalbėta per plenarinę sesiją, taip pat buvo kalbėta apie komisijos planą susijusiu su investicijomis ir, ir man atrodo, kad mes čia kalbame apie gana mistiškus dalykus, nes tiesą pasakius, Aš pats asmeniškai dar iki galo nesupratau ir šiandieną ne iki galo supratau, kalbant apie tarptautinę priekybą, kaip mes ar jūs ketinate pritraukti privačius investuotojus, kad jie investuotų tas didelės lėšas į tam tikrų elementų plėtotę. Na ir jeigu pažvelgtume į tos projektus, kurie kuriami Vokietijoje, sąraše galima matyti įvairiausių projektų, uh, kurie jau buvo atmesti nacionaliniu lygiu arba kurie buvo sukritikuoti nacionaliniu lygiu dėl to, kad jie nesukurs pakankamai e, naujų darbo vietų, tad tikrai nėra logikos e, koncentruotis į tos projektus, nes jie prie, neprisidės prie Vokietijos ar ES pramoninės plėtros. Na ir kalbant apie tos naujus iššūkius, susijusios su investicijų skatinimu į mokslo technologijų sektorių. Labai svarbu neprarasti to pagreičio, kurį jau įgyjome, nes, pavyzdžiui, žinome, kad Kinijoje šiandieną e, yra įtin daug e, patentų pateikiama ir oficialiai patvirtinama ir į Kiniją tuo atžvilgiu tikrai pirmauja. Na ir kalbant apie investicijas, kiekviena investicija privačiai įmonė, ypač didžiosioms įmonėms, turi nešti pelną. Juk jos tikisi pelno, tikisi gauti kažkokias tai papildomas lėšas investavę tos pinigus. Na ir jeigu privatus investuotojai investuos į kelių ar tiltų statybą, vienintelė galimybė jiems gauti pajamas iš tokių projektų bus apmokestinti, pavyzdžiui, įvesti kelių mokestį Tad kalbant apie tokias investicijas į infrastruktūrą, tikrai nemažai tokių privačių infrastruktūros projektų yra vykdoma, jų skaičius auga, investuojama pavyzdžiui oro uostų statybą. Na ir tai būtų vienas iš pavyzdžių. Tačiau, kalbant apie galimą situaciją. Ir apie galimas pasiekmes, kaip investuotojai atgaus savo investuotas lėšas. Gali būti, kad reikės panaudoti viešasias valstybinės lėšas, norint užgarantuoti, kad tie privatus investuotojai gautų pelną. Taip pat šiandieną buvo kalbėta apie transatlantinę e, prekybos ir investicijų partnerystę bei vykstančias dėrybas. Jeigu pažvelgtumėte į užimtumo sąlygas abiejose rinkose, abiejose Atlanto pusėse, pamatytume, jog tikrai yra nemažų skirtumų. Aš pats ką tik sugrįžau iš Junktinio Amerikos valstijų, e, kur daug bendravau su profsąjungo atstovais, buvau su jais susitikęs New York'e ir jie tikrai nerimauja. Nepaisant to, kad iš pat pradžių profsąjungos tarsi pasisakė už vykstančias dėrybas, tačiau panašu, kad procesams įsibėgėjus m, mm, atsiranda daugiau abejonių, e, jos yra, yra, jos yra susijusios ir su darbo standartų skirtumais ES ir JAV. Ir toks konkurencingumas gali būti gana grėsmingas ES teisino išsaugojimui. Taip pat yra e, nemažas klaustukas susijęs ir su E, JAV standartais, kurie turi pakilti iki ES ligmens. E, nes visi puikiai suprantame, kad reikia to tokio e, darbo standartų abipusio pripažinimo ir norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate pritraukti JAV investuotojus į ES ir kaip ketinate paraginti juos čia investuoti. Ačiū labai dabar, ponė Keller, prašau. Ačiū, aš taip pat turiu porą klausimų susijusių su e, prekyba ir investicijomis. Kalbant apie prekybą, jūsų parengtoje ataskaitoje jūs minite, kad e, prekyba yra susijusi su automatiniu augimu. Tačiau kalbant apie TTIP dėrybas, jie supaitin daug klaustukų ir norėčiau paklausti, kaip jūs viską įsivaizduojate, ar tikrai viskas taip paprasta Ir ar tikrai manote, kad tai įtakos e, naujų darbo vietų sukūrimą? Jūs esate komisaras atsakingas būtent už naujų darbo vietų kūrimą. Taip, suprantu, kad kalbant apie TTIP, galbūt bus sukurta naujų vietų, tačiau nemažai jų bus ir prarasta. Reikia ir šios pusės nepamiršti. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate ES darbo rinką, ar jūs norite sukurti naujų darbo vietų ES e, viduje. Galbūt tada priekyba nėra tinkamiausia priemonė, nes tai kelia grėsmę mūsų piliečių darbo vietams. Ir taip pat norėčiau paklausti, kad ar jūsų nuomonė nereikėtų žiūrėti į tą tokį vietos elementą susijusią su darbo vietų kūrimu, į tą tokią vidinę vertę, kurią būtina sukurti. Jūs minėjote ir investicijas, tas tvarias investicijas, kurios yra svarbios ir kurios gali sukurti tvarias ir e, geras darbo vietas. Dabar dėl investicijų plano. Mes tikrai jį palaikome, be abejo, jeigu jis ir būtų tvarus, tačiau dėja toks jis šiuo metu nėra. Ir gali būti, kad ir toliau didės iškasnio kūro sunaudojimas e, ir kitais būdais bus švaistamos lėšos, tad norėčiau paklausti, kaip ketinate E, paremti valstybės narės investicijų plano įgyvendinime. Taip yra tam tikras lankstumas, tačiau kalbant apie lėšų panaudojimą ir užtikrinimą, kad jos būtų skirtos reikalingiausiems projektams, kaip tai bus užtikrinta. Šiandien kalbėjote ir apie privačias investicijas. Taip, Europoje tikrai yra nemažų su investicijomis susijusių spragų, yra nemažai laisvų lėšų, kurios tiesiog sklando ore ir tokie investuotojai bando įvertinti, kur tas lėšas būtų galima panaudoti, tačiau tas investicijos tarsi neįsibėgėja ir norėčiau paklausti, ką jūs, ką komisija ketina su tuo daryti. Be abejo, jūsų galios yra ribotos šiuo atžvilgiu, tačiau e, kaip ketinate reaguoti į tą investicijų problemą ir kokie yra pagrindiniai jūsų pasiūlymai. Ačiū. Pone Jut, prašau. Thanks very much. Um, I'm, I'm going to take a slightly different uh, tack, I think. Dėkoju. Aš šiek tiek pavargau kalbėti apie TTIP ir net nebejoju, kad apie TTIP dar šiandieną bus kalbama iki pat vakaro. Ir kalbant apie uh, Europinį fondą ir investicijų planą, norėčiau paklausti, kaip tai yra susijęs su tarptautinės prekybos dimencija. Ir žinau, kad ketiname e, daug investuoti į infrastruktūrą, e, taip pat į tuos projektus kurie buvo parinkti ir tai reiškia, kad nemažai bus išleidžiama infrastruktūrai, bus panaudota daug medžiagų ir taip toliau. Ir nerima man kelia vienas dalykas. Jeigu pažvelgtume į dabartinę situaciją tarptautinėje rinkoje, aš pati esu iš Anglijos šiaurės rytų ir ten labai svarbi yra e, plieno pramonė ir mus išgelbėjo E, Taivano kompanijos kilus didžiuliai ekonominiai kriziai, nes jie investavo į, į mūsų regione, jie investavo į gamyklą, kuri e, būtų priešingų atveju užsidariusi. Na ir tokios investicijos be abejo yra geros, tačiau kalbant apie Kinijos ekonomiką, pavyzdžiui, savo perteklių, prekybinį gamybinį perteklių jie e, tiekia likusiam pasauliu. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad Europinis fondas visas infrastruktūros kūrimas prisidėtų prie mūsų pramonės tobulinimo ir augimo. Ir manau, kad toks klausimas kyla e, daugeliu ES piliečių, taip pat, pavyzdžiui, Junktinės karalystės gyventojams. ES tikrai yra nemažai gana skurdžių regionų ir ten veikianti pramonė susiduria su įvairiausiamis grėsmėmis. Tad, kalbant apie tarptautinę prekybą bei vidinės investicijas, kaip būtų galima užtikrinti, kad ta globalizacija bei jos duodama nauda e, būtų e, naudinga ir mūsų ES piliečiams bei darbuotojams ir kaip būtų galima užtikrinti jų teisų apsaugą. Labai ačiū. Norėčiau du klausimus užduoti. Dėl laisvų priekybos, laisvos priekybos susitarimų. Dažnai pamirštamas atsargumo principas. Atrodo, kad e, amerikiečiams tai taip e, klausimų šis dalykas nekelia dalyko, kadangi e, problemų, tačiau mes tokių tekstų neturime, todėl kaip jūs galėtumėte e, sureaguoti iškilus reikalui. Net nenaudinga pasakyti, kokios, yra, kokios, kokios gali susiklostyti situacijos. Kitas dalykas. Atsiprašau, ne, jau baigiau, daugiau nebesakysiu nieko. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Jums leidus dar trys klausimai. Taip, investicijų rodiklės tikrai yra pernelyg žemas, jūs esate teisus, bent jau Vokietijoje tikrai per žemas. Tad yra rizika, jog mes prarandame savo konkurencingumą lyginant su kitais svarbiais ekonomikos žaidėjais. Vadinasi, mes privalome skatinti investicijas. Be abejo, investicijų planas numato maždaug 300 milijardų eurų, tai nėra taip jau daug. Tad mes turėtume pasižiūrėti, kuriuose srityse reikėtų tas investicijas skatinti. Mano supratimu. Svarbiausia yra skaitmeninės rinkos stiprinimas, taip pat daiktų internetas. Dar reikia ieškoti naujų verslo modelių. Kadangi tai skiriasi nuo kitų investicijų. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip jūsų supratimu yra susiję tarpusavėje tie prioritetai. Antrasis klausimas. Lyginant su JAV, mes nesame rizikos kapitalo kultūros šaliais ypač kai kalbame apie e, naujas inovatyves kompanijas, tokias kaip Apple, e, Google, Amazon ir taip toliau, jos visos yra rizikos kapitalo įmonės. Galima užduoti klausimą, kodėl būtent JAV atsiranda tie nauji verslo modeliai, o ne Europoje. Ar investicijų plane yra kalbama apie rizikos kapitalą? Mes e, savo komitete taip pat daug diskutavome apie tai, kaip reikėtų panaudoti Horizontas 2020 lėšas investicijų planai. Ar galite mūsų užtikrinti, kad e, tas e, inovacijų kelias, apie kurį kalbėjau pirmame klausime, tikrai bus garantuotas pagal investicijų planą kaip kad tai yra garantuojama horizontas 2020. Žodis jums. Panas Pekė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. E Ekonomikos reikalų komitetas e, dar pasigilins į šį klausimą, tačiau aš norėčiau vieną dalyką pakartoti. Mes visi turėtumėm išsikelti tikslą pasiekti teisingą rezultatą, kuris leistų vėl imtis tos e, e, svarbios iniciatyvos. Tokiu būdu mes galėtumėm vėl užsitikrinti mm, patikimumą. Beje, labai ambicingi terminai nustatyti, mus e, yra kritikuojama dėl kai kurių dalykų ir aišku, dėl to turėtume dar tobulėti. Aš tikiuosi ir dėl to kreipiuosi į komisiją, kad būtų geriau, gerai, jeigu turėtumėm daugiau kūrybiškumo. Mm, ar tai Galilėjo, ar tai lengvatos maisto produktų klausimais reikėtų dar pagalvoti, kaip biudžetinė prasme e, daugiau kūrybiškumo pasiekti, kad pasiektume geresnių rezultatų. Mes taip pat e, galvojame apie daugiau darbo vietų sukūrimą. Jau Per keletą pastarųjų metų esame sukaupę tam tikros pas, pa, patirties, ypatingai kalbant apie atgaivinimo pra, planą. O dabar matome, kad įvairios mūsų iniciatyvos, būtent jaunimo nedarbo srityje, ypatingai tose šalyse, kur jaunimas nuo to labiausiai nukenčia, mes matome, kad e, ten yra panaudojami pinigai, tačiau nepanaudojami fondų pinigai. Čia kyla klausimas, ar tai yra susijęs su administraciniu lėtumu. E, tai būdinga daugelį valstybių narių, įskaitant ir mano. Bet to reikėtų pasižiūrėti, kokios Kokie yra konkretūs pavyzdžiai? Norėčiau e, iš savo praktikos konkretų pavyzdį paminėti. Jeigu, pavyzdžiui, kalbėsime apie kanalą Baltijos siūloje, tai turime labai planuoti, turime kurti planus, kurie siektų daugiau negu 10 metų. Ponas pirmininkė, šalia to, ką komisija daro, e, e, reikėtų ir naujų iniciatyvų. O šalia to dar reikėtų pasižiūrėti, kaip mums e, sureaguoti, kad viskas būtų dar lankščiau, kad galėtumėm dar sklandžiau panaudoti investicijas. Nes ne tik pinigai viską lemia, viską lemia dar ir tos mūsų metų metus kūriamos struktūros, kurios dėja dažnai stabdo. Ką galvoja komisija šiuo klausimu daryti per artimiausius metus? Labai ačiū. Aš norėčiau sujungti pastabas ir klausimus. Visų pirma buvo kalbama apie priekybą, TTIP ir investicijų planą. Iš pat pradžių, pone Keller teigia, kad mano supratimu priekyba iš karto e, sukuria augimą. Taip, aš tuo tikiu. Aš atstovauju komisiją ir Europos Sąjungą, bet kaip žinote, aš esu iš Suomijos ir e, toje šalyje e, viešosios sėkmės rodiklis yra labai aukštas, gal kam atrodo net per aukštas. Norint užtikrinti, kad šalis galėtų teikti gerą išsilavinimą žmonėms ir gerą gyvenimo kokybę, tai visų pirma, tai yra tie rodikliai, kurie leidžia užtikrinti gerą prekybą. Tik tai prekiaudama šalis gali gauti lėšų e, tam, kad jos visuomenė e, geriau gyventų. Būtent dėl to aš ir pritariu tai vidaus rinkai. Jei aš netikėčiau priekybą, tai tuomet e, atsirastų e, kliūtis tarp valstybių narių ir tada jau e, griūtų viskas. Aš tikiu, kad Europai reikia bendros rinkos. Aš tikiu, kad reikia priekybos susitarimų su kitomis pasaulio šalimis čia vadovaujasi tą pačią logiką. Toliau, kad Indalin kalbėjo apie pavyzdį, kaip viskas gali nuvažiuoti ne tuo keliu, jei nebus bendrų taisyklių. Pavyzdžiui, buvo geros investicijos į plieno industriją, bet jei neturime bendrų taisyklių prekybos, tai tuomet kitos šalės užsima dempingu arba subsidizuoja ir tuomet kyla problemos jūsų e, Junktinės karalystės teritorijoje. E, tokiu atveju viešusios investicijos e, gali tapti bevertės. Būtent tam mums yra reikalingi priekybos susitarimai, tokie susitarimai, kurie yra sąžiningi ir kurie neleidžia konkurentams pasinaudoti neteisėtais keliais ir taip panaikinti Europoje esančias darbo vietas. Jūs kalbėjote apie konkretų pavyzdį ir komisija ji analizuoja bei žiūri, ar galima čia būtų kažką spręsti per prekybos rytį. Kalbant apie TTIP dėrybos, tai dabar jau liko patys sunkiausi klausimai. Ponas Vaitkė teisingai tai nurodė. Bet jei pasižiūrėtume į situaciją teigiamai, galėtume pasakyti, kad jau pasiekime daug, nes liko tik sunkiausi klausimai. Ambasadorius Fromanas man sakė, kad ant prezidento Obamos stalo yra ženklas, kuriame yra teigiama, kad sunkus dalykai visada yra sunkus. Jie žino, mes tai žinom ir jei norime pasiekti tinkamo prekybos susitarimo su jais, tai privalome sunkiai dirbti ir nekaltinti amerikiečių, kad jie kažką nerimtai vertina ar teikti, kad europiečiai kažką netaip vertina. Mes privalome uh, suprasti, kad yra e, tokių e, sunkių, svarbių dalykų kaip viešieji pirkimai. E, tai yra prieštaringas dalykas JAV, yra kitų aspektų, kurie mums atrodo prieštaringi, bet jei laikysimės įsipareigojimų, tai tikrai pasieksime gero susitarimo. Politinė prasme tai yra labai sunku, bet juk būtent toks ir yra politikų darbas kaip jau minėjau, tie paprasti dalykai jau išspręsti. Dėl ISDS e, tai yra labai svarbi susitarimo dalis. Aš puikiai žinau, kokia kritika yra išsakoma. Iš dalies e, ji yra pagrįsta, iš dalies e, ji yra susijusi su nepagrįsta baime. Vis dėlto yra tam tikrų realių klausimų. Komisija nevertina to kaip vien tik tai gero ar blogo dalyko, nesako, kad viskas tik juoda arba balda, kad ESTS tai tai gerai arba blogai. Bet mums reikia šio ginčių sprendimo mechanizmo tam, kad galėtume apsaugoti investicijas. Tarkime, JAV teisės aktai e, numato kitokias teisės užsienio įmonėms, o ne vietos įmonėms ir tada labai sudėtinga yra e, vienodai e, viską traktuoti, kadangi atsiranda e, dvi teisminės sistemos. Tai yra labai svarbus aspektas. Vis dėlto egzistuoja pagrindinės vertybės ir JAV ir Europoje. Mes privalome užtikrinti, kad vyriausybė turėtų teisę reguliuoti tuos ginčius. Tai yra labai svarbu. Toliau kitas su TTIP susijęs aspektas yra pagrindinės vertybės, kurias mes privalome ginti. Ir tam ir yra skirtos dėrybos. Dabar e, pereisiu prie investicijų plano. Jūs e, greičiausiai žinote, kad investicijų planas yra sudarytas iš trijų dalių. E, pirma dalis, kuri sulaukia daugiausia diskusijų, yra EFSI, tas naujasis fondas. Antroji dalis yra projektai ir taip pat patarėjų centras, o trečioji dalis yra e, bendrosios rinkos stiprinimas ir gilinimas. Aš susitelksiu ties EFSI. Ir taip pat projektų atsirinkimu. Ponas Šulcas klausė, kaip galima pritraukti privačias investicijas. Pone Geller klausė, kokios yra priežastys, kodėl trūksta investicijų Taip pat buvo užduota klausimų, kaip pačios pažydžiamiausios šalis galėtų pasinaudoti fondu. Pirmiausia, dėl to naujo fondo. Jis tikrai neišspręs visų problemų. Tai yra nišinis fondas. Jis yra sutelktas ties privačiom investicijom ir taip pat kai kuriais atvejais privačiom bei viešosiams investicijoms sujungtoms. Toliau tai yra nišinis fondas, kadangi jis yra skirtas didesnės rizikos projektams e, tiems, kurie e, nėra finansuojami pagal įprastas paskolas. Kitu atveju mes tiesiog kapitalizuotume Europos investicijų banką ir tuomet jis investuotų į tuos projektus. Praėjusiais metais 77 milijardai buvo investuoti ir kiekvienais metais e, ta suma sviruoja nuo 60 iki 70 milijardų eurų, kalbant tiek apie viešasias, tiek apie e, privačias investicijas. Bet tas naujas EFSI fondas yra skirtas didesnės rizikos projektams ir čia mes siekiame mobilizuoti privačias e, investicijas. Privatus bankai sako, kad egzistuoja likvidumas, to likvidumo netrūksta tačiau įmonėms trūksta e, riziką pasidalyjančių e, finansavimo e, mechanizmų. Būtent tuo ir pasirūpintų EFSI. Iš dalies EFSI prisijimtų privačių investuotojų riziką, kai yra imamasi tokių projektų, kurie yra pernelyg rizikingi, kad vien tik tai privatus sektorius tą riziką prisimtų. Pavyzdžiui, kaip gali pasinaudoti šiuo fondu pažydžiamiausios šalis. EFSI numato tą rizikos pasidalymo elementą ir ten yra kalbama apie šalies riziką. Pavyzdžiui, e, neseniai lankiausi Kiprę. Kipro atstovai man sakė, kad reikia smulkių investicijų į turizmo sektorių. Tarkime, reikia renovuoti viešbučius arba vandens e, vamstynus reikėtų atnaujinti. Tai yra e, tokios smulkios investicijos. Pats viešbučio savininkas e, norėtų investuoti į viešbutį, bet dėl šalies rizikos tie kaštai yra ganėtinai dideli. Mūsų patarimas jiems buvo štai koks. Kodėlgi nesurinkti į vieną vietą skirtingų investicijų ir pasinaudoti EFSI bei pasidalyti riziką. Tokiu atveju finansavimo kaštai investuotojo, to e, verslininko tikrai sumažėtų. Tokiu būdu būtų atnaujinami viešbučiai. E, tai būtent e, toks yra šio fondo tikslas e, - finansuoti tuos projektus. E, E, kurių atveju rizika per didelė privačiam investuotojui. E, ponas pirmininkas taip pat uždavė klausimų. Bus skolinami pinigai ir teikiamas rizikos kapitalas mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, nes būtent to trūksta visur, kur aš lankiausi, net ir Vokietijoje, jau nekalbant apie kitas šalis. Mažos ir vidutinės įmonės užsimančios tyrimais ir vystimuose galėtų gauti paskolas iš didžiųjų bankų, bet negauna tų pinigų iš bankų, kadangi joms trūksta kapitalo. Taigi EFSI taip pat koncentruosis ties tokiamis įmonėmis. Ir tai reikš, kad e, Portugalijos, Niderlandų ir kitos įmonės galės pasinaudoti fondų ir tai bus stiprinamos investicijos į tyrimus bei vystimasi. Tai paskatins ir ekonomiką bei verslumą. Kodėl trūksta investicijų? Tos priežastys yra kelios. Pirmiausia, tai e, trūksta poreikio. Antra, e, kai kurios šalis, kai kurios e, vietovės nėra pakankamai konkurencingos. Trečia, net jei yra likvidumas, tai trūksta finansavimo rizikos pasidalymo. Kaip jau minėjau neseniai, Kapitalas, kapitalo trūkumas yra didžiulė mažų bei vidutinių įmonių problema, kai jos nori plėsti savo verslą. Taigi yra kelios priežastys. Be abejo, dar aktualus ir nestabilumas regione. Tai taip pat veikia investicijas. Vadinasi, mums reikia reformų nacionaliniu lygiu tam, kad būtų sustiprintas konkurencingumas. Taip pat reikia Europos priemonių, kurios padėtų pasidalyti riziką. Trečia, mums reikia kurti naują rinką. O būtent dėl to labai svarbi yra bendroji rinka. Visi žinome pavyzdžių susijusių su skaitmeninė rinka. E, pavyzdžiui, jei bandote pirkti skaitmeninius produktus, tai labai sunku e, ir kartais net neteisėta, kai kalbame apie prekybą tarp valstybių. Trūksta tos harmonizuotas bendrosios rinkos. Dabar pakalbėsiu apie horizontą 2020. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Kai pradėsime trišalius dialogus, esu tikras, kad rasime sprendimus, bet e, noriu paaiškinti, kokia logika yra remiamasi. Horizontas yra didžiausias tyrimų fondas, e, maždaug 8 milijardai eurų. Jis dabar jau yra 50 procentų didesnis negu prieš keliarius metus. Ir mes dabar norime paimti 2,7 milijardus eurų ir panaudoti tai kaip finansinė priemonė, kuri leistų mums e, panaudoti tai kaip svertą ir teikti paskolas tyrimų sektoriui. Daug kas sako, kad tyrimų sektorius negali pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, negali gauti naudos. Tiesa ta, kad reikia e, iš viešojo sektoriaus sumokėti profesorių algas, bet mes turime suprasti ir tai, kad tyrimų sektoriui reikia investicijų. Aš neseniai lankiausi Prancūzijoje bei Kiprė ir ten mums atstovai pasididžiuodami kalbėjo apie investicijas, kurios buvo atliktas kartu su Europos investicijų banku. Tos investicijos buvo labai naudingos, kai universitetai investavo į tyrimų patalpas. Taip pat yra numatomos investicijos kartu su privačiuoju sektoriumi į tam tikras patalpas bei priemonės. Tad tyrimų sektoriui taip pat reikia tų investicijų ir dažniausiai tos investicijos yra gaunamos bendradarbiavant privačiam ir viešajam sektoriu. Vadinasi, mums reikia nuspręsti, ar 2,7 milijardai eurų bus panaudoti kaip subsidijos ar kaip finansinės priemonės. Mano manimu reikėtų pasižiūrėti į tas šalis, kuriuose yra aukščiausias santykis tyrimų ir augimo sektoriaus lyginant su nacionaliniu produktu. Realybė nėra balta arba juoda. Aš suprantu, kai žmonės teigia, kad algas reikia mokėti iš viešojo sektoriaus. Tai yra tiesa ir tai galiausiai ateityje. Bet kai kalbame apie investicijas į tam tikras priemonės, tai tuomet galima pasinaudoti e, atitinkamais fondais. Dar e, viena papildoma pastaba. Dar vienas aspektas, e, dėl kurio vyksta nesusipratimai. Praėjusių metų rugsėjo mėnesį ECOFIN taryba nusprendė sudaryti potencialių investicijų sąrašą. Tuomet atsirado tam tikras samišis, kad visi tame sąraše esantis gautų finansavimą iš Europos Sąjungos iš EFSI. Ir taip pat yra manoma, kad tai būtų subsidijos. E, bet e, visa tai, ką dabar pasakiau, netiesa. Tas sąrašas neturi tiesioginės sąsajos su investicijų planu. Tai yra tik tai toks e, parodomasis sąrašas, numatantis, kokie yra poreikiai. Tai yra E, geri projektai, geri investicijų planai, bet e, jie yra viešiai projektai ir dėl to jie negali gauti finansavimo iš rizikos fondo. E, deja, tų privačių projektų ten yra nedaug. Jei privatus interesantas rimtai nusiteikęs, tai gali prašyti finansavimo iš Europos investicijų banko, e, naudotis įprastomis priemonėmis arba siekti rizikos fondo paramos. Bet svarbu suprasti, kad EFS yra tarsi bankas, kurio klientai yra privačios įmonės arba kartu dirbantis privataus ir viešojo sektoriaus atstovai. Taigi, e, čia nesikiš nei komisija, nei Europos parlamentas e, tie e, privačiojo ir viešojo sektoriaus atstovai turės patys siekti finansavimo. Dėkoju. Ačiū labai, ačiū komisijos pirmininko pavaduotojų. Tikrai nepabaiga mūsų konstruktyvaus dialogo. Manau, kad tikrai sugebėsime paskatyti investicijas ir tvarę, tvarų augimą, tada ačiū Jums. Thank you. Thanks a lot. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir. Brangus kolegos, dabar kitas klausimas. Septintas. Tai yra mūsų mėgstama tema, kurią diskutuojame jau daug, e, jau, jau, jau nuo seno, tai tip. Šiandieną galėsime nagrinėti pakeitimus, kurie buvo pateikti Remiantis rezoliucijos projektu, galutinės datos buvo numatytos pakeitimas pateikti 26 kovo. Ir dabar jau suskaičiavome ir matome, kad jų yra 798. 8, 898. Taigi mums prireiks laiko tiems visiems pakeitimams išversti į visas kalbas. Deja, kol kas to padaryta dar nebuvo, todėl pakeitimų visomis kalbomis neturime. Aš e, labai atidžiai išnagrinėsiu visus 898 pakeitimus, bet aišku pasižiūrėsiu dar ir kokius kompromisus galėtume, kokiu kompromisu galėtume paieškoti. Dar kai kuriuos pakeitimus galime konsoliduoti, bendrai paėmus, po to, kai išnagrinėsime e, pakeitimus, nors jau daugelį jų ir išnagrinėjome, tai man norisi labai pasakyti, kad visi pakeitimai nukreipti vieną linkme kaip ir rezoliucijos projektas. Galbūt ieškoti kažkokio geresnio žodžio, papildymo, kartais atsiranda naujų minčių, Na, bendrai paėmus, manau, kad sunku labai nebus. Nebus sunku surasti konstruktyvių kompromisų. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad mums tas pavyks. Mes turime e, pasiekti reikiamą tikslumą, tačiau labai į detalės turbūt leistis neturėtume mes turime nepamiršti to politinio signalo, kurį norime nusiųsti. Po to, kai buvo padarytas pirmas e, svarstymas, pirmas, po pirmo svarstymo keturios sritys yra problematiškos. Pirmiausia, tai e, aps, duomenų apsauga. Šiandieną galime konstatuoti, kad e, šią lygmę gauname labai skirtingus pakeitimus. Kai kurie pakeitimai eina daugiau negu e, susiję daugiau su sąlygomis, kiti su paslaugomis, labai plačiai diskutuojama apie viską, e, kas įtrauktina iš, į pareigas, kas išbrauktina iš jų, kokiais metodais reikėtų remtis. Kita tema tai būtų e, tvarumas, visas skyrius tam yra paskirtas. darbo, tarptautinės darbo organizacijos standartai, galimybė taikytis e, taisyklės, o taip pat, taip pat SDS klausimas. Tai visi tie klausimai yra labiausiai e, sunkiausiai ir mes turime dar juos aptarti, kad galėtumėm surasti tinkamus sprendimus. Žinome, Žinoma, e, dar reikėtų e, su komitetais susisiekti, kurie teikia nuomonėmis. Jų 14 yra, 7 iš jų jau pateikė, galutinė data yra 16 balandžio. Taigi mes labai laukiame iš kitų komitetų e, atitinkamų, atitinkamų pakeitimų. Tada galėsime pasiremti įvairių komisijų duomenimis ir praturtinti tokiu būdu mūsų darbą. Kadangi pakeitimų tiek daug, 898, kadangi gausime labai daug nuomonių su kai kuriais koordinatoriai išnekėjomės ir galbūt galvojame šiek tiek pratesti terminą. Aš e, išpildžiau tą prašymą. Ir dabar mes jau ne 7 gegužės balsuosime dėl pranešimo, o 28. Taigi terminas prasitėse 15 dienų. Per tas 15 dienų galėsime ieškoti kompromisų, juos aptarti Žinoma, mes e, nebalsuosime e, dėl to per gegužės plenarinę sesiją, tačiau manau, kad birželio mėnesį viską pavyks padaryti, galbūt 8 balandžio. Mes turime pakankamai tikslų išsikėlę, vienas iš jų yra tvirta dauguma pakeitimams ir e, pranešimui. gavau tam tikrų pagėdavimų ir tikrai sutinku, kad dauguma mūsų tekstui turi pritarti. Mes, aišku, savo poziciją pateiksime komisijos pozicijos atžvilgių. Ir čia mes tikimės, kad bus aiški parlamento e, pozicija, negali būti kažkokia tai neaiški. Be to norėčiau pabrėžti, kad mes, lyginant su JAV, e, užimame daugumos poziciją. Ir yra vienas dalykas, kuris mane neramina. Ponas Katainenas jau minėjo, kad e, reikalingos labai tvirtos ambicijos, tačiau nežinau, ar iš amerikiečių pusės turime tų ambicijų. Uh, Mes jau e, gavome tam tikrų pasiūlymų dėrybų metu, jo, jie nebuvo pakankamai ambicingi, tie amerikiečių pateikti pasiūlymai, taigi reikėtų pasižiūrėti pagal tai, kaip nori sureaguoti kongresas, vystytis diskusijas toliau. Nei respublikonai, nei demokratai mm, nepateikė įstatymų projekto. Neaišku, kada tas projektas išvys dieno šviesą ir neaišku, kur link pakryps diskusijos kongrese šiuo klausimu. Be kita ko, e, jungtinėse valstijose prioritetas T-tip pams yra numatytas. O visa kita nueina į antrą planą. Aš manau, kad situacija mūsų iki galo netenkina. Taigi dabar reikėtų apsispręsti, ko mes norime, kaip turime eiti į priekį, kokie mūsų yra interesai ir kokią dinamiką galime panaudoti ir kaip tą dinamiką netgi perkelti į kitą Atlanto pusę. Be kita ko jau visai ant nosies kitas dėrybų e, randas, jos toliau vyks, tačiau norėčiau pasakyti, kad dinamikos bent jau kol kas tikrai trūksta. Tai štai ką norėjau pasakyti. Tai tebūnie mano padaryta įžanga, o dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus ir suteikiu žodį jiems, o tada išklausysime tų kolegų, kurie norės pasisakyti. Taigi, ponios Lakrinė nėra. Thank you, Chairman, um, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad jūs e, dirbate su šiuo svarbiu dokumentų rinkiniu. Panašu, kad jūs esate nusteikęs optimistiškai ir be abejo tikrai jums pravers tas papildomas laikas, e, būtinas įvertinti beveik 900 pateiktų pakeitimų. Trumpai norėčiau e, pristatyti savo pateiktų pakeitimų esmę ir man atrodo, kad jie taip pat yra susiję ir su kolegų iš liberalų frakcijos pateiktais pakeitimais. Mes tikrai norėtume, kad TTIP darytų teigiamą įtaką ir lūkesčiai bei mūsų ambicijos turėtų būti aiškiai atspindėtos. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad būtų e, tam tikras postumės suteiktas mūsų dėrybininkams, tai yra Europos komisijai nes jie yra įgalioti ES valstybių narių dėrėtis ir tikrai labai svarbu siekti tokio TTIP susitarimo, kuris ne tik teiktų naudą verslo atstovams, tačiau ir sukurtų naujų veiklos galimybių mažoms bei vidutinėms įmonėms, o tai yra labai svarbus elementas. Kitas dalykas, svarbu pašalinti nereikalingas kliūtis, tačiau išsaugoti ir turimus e, bei vertinamus standartus. Taip pat atnaujinome e, tekstą su keletu e, kitų pasikeitimų. Pavyzdžiui, bendras pranešimas dėl viešųjų paslaugų, man atrodo, kad tai išsklaido nemažai abejonių ir taip pat padeda susikoncentruoti ties kitais svarbiais klausimais, pavyzdžiui, galimybę patekti į rinką. Dar vienas svarbus dalykas. Reikia suvokti šio e, proceso svarbą ir susikoncentruoti ne tik e, ties tais klausimais, kurie jau susilaukė e, dėmesio, tai pavyzdžiui, vištienos plovimas chloro, tačiau pažvelgti ir platesnį kontekstą, į pasaulinį kontekstą ir į tai, kaip ES turėtų rasti savo vietą pasaulyje, užtikrinti, e, kad būtų išlaikyti kokybės standartai ir nebūtų lenktyniaujama tokiame, tokiose lenktynėse į pražutį, nes labai svarbu būsimoms kartoms užtikrinti, kad mes laikysimės e, savo nustatytų taisyklių, e, kad bus tinkamai vykdoma priekyba, kad bus, pavyzdžiui, e, energijos diversifikavimas tinkamai vykdomas ir panaudojamos kitos technologijos, tad tikrai reikia taip labiau orientuotis į ateitį bei būsimas kartas. Na ir kalbant apie šį sustarimą, reikia vertinti jo poveikį pasaulinėme, platesnėme kontekste. Džiugu, kad Europos parlamentas turi galimybę įvertinti situaciją, tačiau be abejo tai nėra galutinė rezoliucija, kurią patvirtinsime dėl TTIP susitarimo. Jūs kalbėjote apie tos iššūkius, kurie yra susiję su. Uh, su tuo, kad Amerikos prezidentas gavo iš kongreso leidimą e, tam tikromis priemonėmis skatinti priekybą, tačiau reikia nepamiršti, kad kongreso atstovai skirtingai žiūri į TTIP susitarimą ir nemažai gaunu įvairios informacijos apie tai, kad e, yra TTIP sutarimas tarsi palaikomas, tačiau realiai yra diskutuojama ir tarimasi dėl kitų dalykų, tad reikėtų daugiau skaidrumo ir reikėtų užtikrinti, kad būtų ne tik apie TTIP kalbama, tačiau taip pat kalbama ir apie galimą pažangą ir taip pat svarbu užtikrinti, kad E, mūsų rinkėjai žinotų, kad mes, Europos parlamento nariai, galime susidoroti su tokiais sunkiais klausimas kaip TTIP susitarimas ir kad galime užtikrinti, kad jis realiai tarnautų mūsų žmonėms. Na ir kalbant apie vykstančias dėrybas, parlamentas tikrai turi suvaidinti savo vaidmenį ir labai Tikiuosi, kaip ir minėjote, kad tai bus konstruktyvus procesas iki pat pabaigos, nekantraujama išmėgti diskusijas ir su jumis, ir su kitais išėliniais pranešėjais, ir pažiūrėti, kaip būtų galima susitvarkyti su ta didžiulė pakeitimų krūva. Labai tikiuosi, kad tam sudėtingam dėrybiniam procesui tai suteiksi tokį postumį ir taip pat padės užtikrinti, kad dar ne pabaiga, kad dar tikrai galima įvertinti situaciją iš naujo, siekti pasikeitimų ir užtikrinti, kad TTIP būtų toks, kokio visi norime. Ačiū labai, dabar žodis Helmutui. Labai ačiū. Aš panašiai kaip milicija galvoju. Čia turiu galvoje pakeitimus, kuriuos pasiūlė mūsų frakcija. Manau, kad bent jau dalis tų pakeitimų rodo, kad mūsų komiteto e, e, komisijos e, ketinimai turi dėrėti su parlamento ketinimais. Dabar kol kas neaišku, kur link krypsta viešoji nuomonė, aš norėčiau pas, pasakyti, kokia yra mano pozicija, mūsų pozicija. Mes jau e, turėjome pirminės diskusijas, kai tik buvo pateiktas projektas. E, taigi norėčiau pasakyti, kad projektas eina teisinga linkme. Yra visa eilė atvirų klausimų, kurie dar neišspręsti. Ir parlamentas tuos klausimus turės e, išspręsti. Marytija teisi. Ta reikės padaryti, kol parlamentas e, užims tvirtą savo poziciją. Neaišku, kiek tai laiko truks. Man atrodo, kad dar labai svarbu atsižvelgti į egzistuojančius prieštaravimus, e, kaip toliau vystysis e, didžiausių e, pasaulio ekonomikų e, Amerikos ir mm, e, Europos santykiai, ta, kaip tai takos piliečių gyvenimą. Trečia, dėl politinių dalykų. Mes labai kritiškai žiūrime į tokius dalykus, kadangi daug kas sako, kad tokio susitarimo nereikia. nes viskas yra pagrysta rinkų bendro egzistavimu. Visa tai yra klausimai, kurie mums kyla ir tikrai pateiksime atitinkamus pakeitimus. Mes turime, kaip jau sakėjai, tokių pakeitimų, kurie yra susiję su vidaus rinka ir su e, viešaja, su, su paslaugomis. Taip pat turime e, viešojo intereso paslaugų, taip pat yra atviras viešojo intereso paslaugų klausimas, tačiau tokio dalyko nereikėtų įtraukti į bendros priekybos susitarimą, ypatingai su JAV su komisijos vicepirmininku jau e, konstatavome, kad labai daug nuomonių išsiskiria. Aišku, diskusijose gimsta tiesa, dar kol kas e, ieškome tų kompromisų ir čia tikrai gali pasikliauti manimi, tikrai toliau tų kompromisų ieškosiu. E, pasižiūrėsime, kokie turi būti pakeitimai, kur galima surasti bendrą poziciją ir kaip sustiprinti tą projektą, kuris mums buvo pateiktas. O pabaigai dar viena pastaba. Mes turėtumėm numatyti komunikacijos strategiją, kadangi labai daug kalbama apie skaidrumą, taigi tokią strategiją reikėtų numatyti e, reikėtų apibriežti INTA komiteto vaidmenį, e, jo atsakomybę, pasižiūrėti, ką apie tai mano įvairūs e, kolegos. E, bet dar nepamirškime, kad šalia tų 898 pakeitimų dar yra ir nuomonės iš kitų komitetų, nes komitetai taip pat svarsto šį klausimą. Nepamirškime, kad šis klausimas parlamente yra traktuojamas labai rimtai. Na, neketinau pasisakyti, manau, kad žaliųjų frakcijos pozicija yra žinoma, tačiau norėčiau pakalbėti apie procesą, jis taip pat yra svarbus siekiant e, tikrai visus tenkinančių dėrybų rezultatų. Labai svarbu užtikrinti, kad mes, kaip Inta komitetas, pasinaudotume visomis tomis žiniomis ir patirtimi, kurią surinkome rengdami nuomonę. Ir tai padaryti galime tik tuo atveju, jeigu konstatuojamosios dalis ir kitos dalis bus E, pateiktos balsavimui INTA komitete, arba jeigu tai bus įtraukta į kompromisinį tekstą, tai tikrai labai svarbu atsižvelgti į visą tai ir nepalikti tos informacijos nuo šalyje. Tad jeigu ketinate klausti, kokios dalys yra svarbiausios, manau, kad būtent pranešėjai turi primti tokį sprendimą ir manau, kad taip pat nereikėtų uh, E, to įtina priboti, nes kai kurie komitetai turi platesnės kompetencijos sritis nei, kit, nei kiti komitetai. Taip pat, manau, būtų labai gerai, jeigu komitetų pranešėjai e, turėtų galimybę dalyvauti šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Tai tikrai užtikrintų sklandų procesą. Kol kas tokie du posėdžiai yra numatyti, manau, kad ir trečiasis galbūt bus organizuojamas. Nemažiau svarbu užtikrinti, kad būtų galima suorganizuoti šešėlinių pranešėjų sustikimą dėl balsavimo sąrašų, nes neretai dėl jų kyla įvairiausių diskusijų ir ginčių, o ši, šis balsavimo sąrašas bus tikrai itin ilgas, tad manau reikėtų numatyti laiko diskusijoms e, susijusiam su šiuo klausimu. Be to, reikėtų užtikrinti galimybę rinkti alternatyvius kompromisus. Ne vien tik sujungti visas skirtingas nuomonės į vieną bendrą kompromisą, nes tada tarsi trūks konkrečios krypties. Manau, kad reikėtų numatyti galimybę parengti tokius skirtingų nuomonių kompromisus ir tada jau balsuoti, kuris kompromisas būtų renkamas Ir tai taip pat sudarytų galimybę išreikšti ir savo nuomonę ir be abejo taip pat padėtų sumažinti būsimų balsavimų komitete skaičių. Na ir siekiant savo palengvinti gyvenimą, taip pat būtų gerai, jeigu pranešėjas galėtų paminėti, kurie pakeitimai patenka į kompromisinius pasiūlymus, dėl kurių pakeitimų bus balsuojama kaip dėl kompromisų papildymų, kad būtų išvengta problemų susijusių su balsavimo sąrašais. Tai tikrai padarytų procesą sklandesnį, visi turėtų visą reikalingą informaciją, nepaisant to, kad yra tiek daug pakeitimų, kuriuos mes visi kartu pateikėme. Na ir taip pat svarbu, džiugu, kad turime daugiau laiko iki gegužės pabaigos, tačiau tai reiškia, kad e, tarp komiteto balsavimo ir balsavimo plenarinėje sesijoje bus vos dešimties dienų tarpas. Ir greičiausiai taip pat bus pateikta pakeitimų ir prieš plenarinę sesiją. Nesu tikra, ar e, tokie laiko terminai tikrai yra praktiškai įgyvendinami, juk reikia pakeitimus ir išversti į kitas kalbas, reikia viską tinkamai parengti, aptarti e, prieš plenarinę sesiją bei balsavimą joje. Tad tikrai yra tam tikrų klausimų susijusių su procesu, o ne tiek su pačiu turiniu. Ačiū. Pane Bigin, prašau. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą mane labai teigiamai jisai nustebino. Aš pasiūliau kai kurių pakeitimų ir norėčiau paprašyti pakartoti mano frakcijos poziciją. Aš kartu su kolegė nenorėjome, nenorėjau tai tipų, dėl to, kad partnerystė ne palaikys restruktūravimą, energija pabranks Europoje ir atpiks Amerikoje, mes būsime atkirsti nuo rinkos, nes bus skatinamos Amerikos įmonės. E, prekyba sumažės 40 procentų, mažos ir vidutinės įmonės patirs nelojalę konkurenciją. Kom E, ir e, labai didelės rinkos dalis praras Europos Sąjungoje. Čia kalba apie Europą. Bet kokiu atveju 1,3 milijonai darbo vietų e, prapuls ir mes nežinome, kaip jas bus galima atstatyti Europos Sąjungoje. Komisija pateikė skaičius, kažkokias tai studijas, tačiau jos nėra realistiškos. Dabar mes sakome, kad tai tipai iš valstybių atims suverenitetą. Geografinės nuorodas panaikins ir su tais uh, E, tai tipais bus išlošianti tik tais Amerika, kadangi Europos e, Sąjungoje viskas brangiau. Mes nežinome, kokie dokumentai pateko lobistams į rankas, piliečiai nieko juo labiau nežino, mes nesame prieš priekybą, tačiau negalime nedaryti nieko, kai e, priekyba yra naudojama tam, kad būtų pakengta mūsų interesams. Frau Scharazunova, die Berichterstatterin aus dem Imko. Dabar Imko komiteto pranešėja. Pane Harantsova, ačiū, pane pirmininkė, nekartosiu savo pozicijos, nes e, dokumentą jau išsiunčiau. Norėčiau keletą greitų pastabų pateikti ir pirmiausia, labai svarbu prieš rengiant galtinį dokumentą versiją, dokumentą versiją atsižvelgti į naujausius pasikeitimus. Visų pirma, tuos įsipareigojimus, kurių prisėmė JAV ir ES dėl viešųjų paslaugų neįtraukimo, manau, tai gali padėti parengti pagrystą tekstą dėl paslaugų skyriaus, nes, man atrodo, Rimko buvo primta tokia išvada, kad reikėtų vadovautis to tokiu vadinamoju hybridiniu požiūriu. Ir praėjusį mėnesį komisarė Malmström parengė naują pasiūlymą dėl ISDS, tai yra valstybės ir investuotojų ginčių sprendimų. Ir reikėtų į tai atsižvelgti galutinėje pranešimo versijoje. Manau, kad būtų tikrai neteisinga, jeigu į komisarės pasiūlymą pranešėjas neatsižvelgtų. Ir paskutinė mano pastaba yra susijusi su viso pranešimo uh, tonu. Taip, jūsų įžanginis pasisakymas buvo itin pozityvus ir manau tą pozityvumą būtų itin gerai perkelti į rašytinę teksto versiją. Jūs kalbėjote apie ambicingumą, užmojus kitoje Atlanto pusėje, tačiau manau reikia paminėti ir mūsų užmojus. Ir man atrodo, kad rengiamas pranešimas tikrai neturėtų siūsti tokios žinios, kad mes esame nusistatę prieš susitarimą. Juk juo labiau, kad tas susitarimas dar tikrai e, nėra parengtas. Tad tikiuosi, kad įvykdysite savo pažadą parengti ambicingą tekstą ir užtikrinti pozityvų toną. Na ir dar vienas klausimas dėl tų procedūrinių reikalų, kuriuos minėjo prieš mane pasisakiusi kolegė. Tikrai būtų nebloga mintis atsižvelgti į rezultatus, diskusijų rezultatus skirtingose komitetuose, nes tikrai nemažai energijos visi mes e, skiriame ne tik rengiant nuomonę, tačiau ir organizuojant įvairius posėdžius ir klausimus. Ir manau, būtų labai naudinga, jeigu būtų atsižvelgta į skirtingų komitetų įgytą patirtį šioje srityje. Ačiū labai, ponas Martas, prašau. Thank you, uh, chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums e, pranešimas atrodo tikrai labai geras ir išsamus. Dėl procedūros, tai aš esu tikras, kad jūs padarysite, ką galite. Aš tik e, dėl procedūros noriu pasakyti štai ką. Mano frakcijai nelabai patinka atidėliojimas vasaros pabaiga būtų visiškai nepriimtinas laikas, reikėtų siekti, kad e, būtų viskas e, per birželio sesiją išspręsta, kad parlamentas aiškiai išsakytų savo poziciją birželį. Taip pat yra kelios rytis, kurias norėtume matyti pabrėžtas pranešime. Pirmiausia, darbo standartai, socialiniai ir aplinkosaugos standartai. Daug kas kalbėjo apie tai, kad TTIP gali užtikrinti geresnius pramonės standartus. Taip pat mes norėtume, kad TTIP būtų kalbama ir apie aplinkosaugos ir socialinius aukštus standartus. Taip pat būtina, kad tarptautinės darbo organizacijos standartais būtų vadovaujamasi. Mes taip pat teikiame pakeitimus dėl viešųjų paslaugų išimties, džiaugiamės komisarės Malstrom pasisakymu. Jis ganėtinai aiškus, bet mes vis tiek norėtume, kad tai būtų išdėstyta ant popieriaus, kad viešusios paslaugos neturėtų patekti į TTIP ypač kai kalbame apie vandenį, sveikatą, socialinės paslaugos ir švietimą. Visas tas sritis reikia aiškiai išskirti ir nurodyti, kad jos nepatenka į e, sritį TTIP. E, toliau mes tikimės, kad bus vadovavimuose teisėkuros procedūra ir taip pat nacionaliniu regiono ir vietos lygiu, kai yra sprendžiama aplinkosaugos politika. E, TTIP tai neturėtų kelti tam grėsmės. Dėl investicijų apsaugos jau daug esame apie tai kalbėję. Mano frakcijai raudonoji linija yra ne investicijų apsauga, bet tai, kad viskas, kas yra investicijų susitarime ir riboja reguliavimo teisę, būtų mums neprimtina. Galiausiai Europos prerogatyvos. Mano frakcija mano, kad nacionaliniai parlamentai turėtų būti įtraukti į dėrybas. Reikia, kad ir nacionaliniai parlamentai ratifikuotų TTIP. Tai labai svarbu. Reikia, kad nacionaliniai parlamentai taip pat įsitrauktų į šį procesą. Bet kaip jau sakiau pradžioje, mums labai patinka jūsų pranešimas. Manome, kad e, teisingai nurodoma, kokia kryptimi turėtų judėti TTIP. Labai ačiū. Ačiū. Ačiū. Man palengvėjo, kad mes gegužę 7-ąją nebalsuosime dėl pranešimo, nes gegužę 7-ąją yra svarbesnis balsavimas. E, mes rinksime naują vyriausybę Junktinėje karalystėje, taigi džiugiuosi, kad galėsiu susitelkti ties tuo. Dėl e, pakeitimus, tai e, jie atspindi visuomenės susirūpinimą tas diskusijas, kurios vyko už parlamento ribų. Įdomu matyti, kur pakeitimai sutampa, kur ne. Taigi tikiu, kad šešėlinėms pranešėjams reikės padirbėti ir pasižiūrėti, kokie dalykai yra bendri. Aš manau, kad Europos parlamentas po Lisabonos turi rūpintis priekybos politika ir ponė Molstrom nurodė tą naują priekybos politikos planą. Tad mums labai svarbu yra apsispręsti, kaip Europos parlamentas vertins tam tikrus aspektus. Tie dalykai pakeitimuose, e, kurie nori numatyti auksus standartus ir e, siekti tų pačių geriausių standartų, tai tie aspektai labai svarbus. Dar norėčiau pakalbėti apie viešasias paslaugas. Aš manau būtina, kad e, tokios formuluotės kaip 397 pakeitime, kur yra kalbama apie explicit carve-out. Reikia, kad kai kalbame apie bendrų interesų paslaugas, tai Svarbu yra tai, jog mes gavome teisinius patarimus iš darbuotojų, iš patarėjų ir yra nurodoma, jog dabartinėme pasiūlyme yra trūkumų. Taigi, e, yra tas bendras pareiškimas, e, yra politinė valia neįtraukti viešųjų paslaugų, bet būtina tai nurodyti pačiame tekste. E, tik tuomet bus nurodyta, jog viešasios paslaugos nepatenka į susitarimą. Galiausiai dėl ESDS. Aš netikiu, kad yra kokia nors priežastis, dėl kurios reikėtų numatyti šį mechanizmą pagal susitarimą. Mes turime e, vietos mechanizmus, kurie puikiai padėtų išspręsti kylančias problemas. Inte komitetas turėtų pasižiūrėti į diskusijas, kurios vyksta kitose komitetuose. E, vyko diskusijos įtra komitete, e, vyko susitikimas su e, smulkaus verslo atstovais ir per tą posėdį smulkaus verslo atstovai iš Europos e, sakė, kad jie nenori ISDS susitarime, kadangi tai sukurtų diskriminaciją e, vietos įmonių atžvilgių e, dėl teisminės prieigos. Vadinasi, labai svarbu, kad mes rastume susitarimą šiose sritise. Aš jums linkiu kuo geriausios kloties plenarinėje sesijoje birželio mėnesį. Labai ačiū, dabar Milė.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 Aš labai atidžiai išklausiau kitų komitetų nuomonės. Parlamentas nori kuo aukštesnių standartų e, aplinkos saugai, piliečių teisėms, e, maisto saugumai, chemijos e, e, produktams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Tam tikri standartai turi būti pripažinti, klimato e, normatyvai pagerinti ir e, garantijos taip pat užtikrintos. E, sutarčių sąrašas taip pat turi būti ilgesnis, kituose komitetuose išvelgiamas yra pavojus, kad e, tas susitarimas su Amerika kels pavo, e, e, tendencija, kad tas susitarimas kels pavojų Europai. Aš norėčiau, kad, komis, kad komitetas įvertintų tą susitarimą. GUE 2014 pateikė ataskaitą, kurioje nurodė, kad 0,5 procentai numatyti dešimčiai metai, tačiau jie gali būti pasiekti tik tais panaikinant visus barjerus. Feldmai, profesorius Feldmaieris e, labai gerai žinomas komisijoje, tą patį irgi sako, aš norėčiau sužinoti, m, ką galime gauti e, teigiamo iš tai taip, kaip mes su jais galime išlošti. Aš manau, kad sukursime transatlant, didžiulę transatlantinę rinką su labai daug biurokratinių taisyklių tiek vienoje, tiek kitoje Atlanto pusėje. Aš manau, kad visame pasaulyje bus vis daugiau prekių, vis labiau jos įtakos aplinką, uh, E, tačiau tai kertasi su mūsų aplinkosaugos tikslais. Nes juk reikia, kad e, priekyba nekenktų aplinkai ir patenkintų e, visų poreikius. Aš manau, kad žmonėms tai nieko gero neduos, žmonės tikrai nerimauja, mes suvokėme, kad T tipai mums yra kenksmingi. E, aš dabar išdalinau visiems TTIP tokius arbatinukus. E, čia jūs rasite kai kurios informacijos. E, norėčiau, kad, kad, šitą, kad, kad suprastumėte, ta prasme, kad tai yra The TTIP is not my cup of tea. Tai yra ne man. Pone pirmininkė, pranešėjau. Pirmiausia, kai mes žiūrime į tą didžiulį pakeitimų skaičių, reikia užduoti klausimą, ko mes norime pasiekti. Mums reikia pasirinkti. Reikia suprasti, kokią vietą turėtų užimti tas pranešimas. Ar mes tai vertiname kaip tolesnį veiksmą po pranešimas pranešimo, kuris buvo patiktas prieš dviejus metus, ar jis papildo tą pirmesnį pranešimą, ar mes tai vertiname kaip dabartinių dėrybų įvertinimą. Ir ar teisingai yra atspindima pozicija, kuri buvo pateikta Moreiros pranešime. Tai būtų vienas pasirinkimas. Antras pasirinkimas būtų nauja rezoliucija, kuri pakeistų senąją. Tai būtų tarsi naujas mandatas Europos parlamento vardu. Pagal tai mes turime nuspręsti, ką darysime. Nusprendę, o kurį požiūrį rinksimės, galėsime žinoti, ką daryti su pakeitimais. Aš renkuosi pirmąjį požiūrį, kai kurie sakys, kad e, aš per pirmąjį e, siūlymą negau palaikymo pakeitimams, tai dabar bandau, bet svarbiausia yra tai, kad reikia vengti tokios situacijos, kai Europos parlamentas pažįj savo autoritetą kaip rimto partnerio, kai yra sudarinėjami priekybos susitarimai. Jei pasirinksime mano požiūrį, tai yra, sakysime, kad papildome ankstesnį pranešimą, tai tuomet suprasime, kad negalime kurti naujų raudonųjų linijų, negalėsime sakyti, ah, pamiršome tą raną. Mes privalėsime remtis tuo, kas buvo padaryta anksčiau ir pasižiūrėti, ar yra tai atitinkama. Tikiu, kad tai būtų tinkama. Yra daug gerų pasiūlymų jūsų pranešime. Aš manau, kad didžioji jo dalis yra puikia ir atitinka mano minėtą tikslą. Ta patį galiu pasakyti ir apie pakeitimus, kai kuriuos tai yra vizų supaprastinimo režimas, taip pat farmaciniai bei kiti produktai. Tai yra visos tos sritis, kuriuose mes sunkiai dirbame, taip pat ir kai buvo rengiamas Moryros pranešimas. Mes Taip pat turime atsižvelgti į kitų komitetų nuomonę, bet nepamiršti savo rolės. E, e, tarkime, kažkoks komitetas gali sukurti dar 23 raudonasias linijas, bet mes negalime keisti tos nuomonės, jei padovausime to, kad tai yra Moreiros pranešimo papildymas. Vadinasi, mes turime pirmiausia užduoti klausimą, ar pakeitimas kuria naują raudonąją liniją. Jeigu taip, reikėtų jo nepriimti. Tokia yra mano nuomonė. Vyko daug diskusijų šio klausimo ir tikiu, kad dabar tų diskusijų nereikėtų pradėti iš naujo. Tik norėčiau pasakyti ponui Martin, kad e, labai džiaugiuosi girdėdamas jūsų pasakymą, kad uh, SND neprieštarauja STS susitarime, bet jei jau tai bus susitarime, tai tada reikia gerbti reguliavimo teisę. Tuo remiantis galima pasiekti susitarimo, bet vėlgi reikėtų pasižiūrėti tai, kaip mes suprantame reguliavimo teisę ir ką tai reiškia. Aš nemanau, kad STS kenkia reguliavimo teisė kaip o tokiai. Tiesiog tokiu atveju e, galima daryti negerus dalykus, bet aš asmeniškai tikiuosi, kad SDS e nuostatos bus geros ir kad bus numatyta gera investicijų apsauga kartu su ESDS. Tai leis teisėkuros institucijoms užkirsti kelią pasisavinimui be kompensavimo. Jei mes kartu nuspręsime apsiriboti tais dviem dalykams, o aš manau, kad toks ir yra tikslas, tikiuosi, kad visi tam pritarėme, tai tuomet mes galime pasiekti kompromiso ir rasti gerą formuluotę dėl ISDS. Ačiū. Ponas Prūst. Oui, euh, Ponas pirmininkė, brangus kolegos, tik tais trumpai, nes jau daug kas buvo pasakyta. Noriu pakartoti, kad tikrai nereikia bijoti, kad bus labai daug e, pakeitimų. Jų yra jau dabar 900. Tai remiasi konstruktyvumo ir pedagogikos logika. Bent jau aš norėjau pasakyti, kad turiu tam tikrų pakeitimų, kuriais siekiu didesnio siekimo. Piliečiams, valstybėms, e, įmonėms reikia didesnio iškumo, kad parlamentarai įsipareigotų, jog ši sutartis tikrai duos kažkokios tai naudos. Ne tik tais kalbant apie kažkokį tai pasipriešinimą, bet kalbant apie konkrečius pasiūlymus, kurie leistų e, šiame pranešime e, antram darybos įgaliojimų raundui tapti tikslesniam bent jau dabar norėčiau pasakyti, kad visiškai pasitikiu pirmininku bei pranešėjų. Tikrai tikiu, kad reikia laikytis tos konstruktyvios pedagogiškos linijos šio pranešimo. Kristoferi, dar vienas dalykas dėl ISDS. E, Argentina ir Suez, prancūzijos įmonė, pavyzdžiui, įrodė, kur link galima nueiti, kuriant ISDS, kuris nesivadintų ISDS, bet e, apsaugotų tiek valstybės, tiek mūsų investuotojus. Labai ačiū. O dabar komitetai Ignacijo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Akivaizdu, kad e, remintis Europos komisijos požiūriu, tai yra labai e, svarbi rezoliucija. Mes norime, kad Europos parlamentas perdotų aiškę žinę, kad e, paremtų ambicingą TTIP susitarimą. Akivaizdu, kad rezoliucija bus priimta labai sunkiu ir svarbiu TTIP dėrybų laiku, todėl tai darys svarbę įtaką. Jūs kalbėjote apie diskusijas JAV. Mes turime palaukti ir pažiūrėti, kas įvyks. greitai gali būti priimtas taip teisės aktas kongrese. Mums reikės stebėti, kas bus tame TPA, kadangi tai bus aptariama kongrese. Reikia vengti dėrybų apsunkinimo. Mes e, pasitikime jumis ir šio komiteto nariais. Tikime, kad dirbsime kartu. Buvo paminėtos tos e, penkios e, sunkesnės rytis. Aš esu tikras, kad jūs padarysite viską, ką galite, jog rastumėte kompromiso, kuriam bus pritarta ir šiame komitete ir Europos parlamente. Aš paties turinio nekomentuosiu, gal tik porą pastabų dėl investicijų apsaugos ir ginčių sprendimo. Mes esame įsitikinę, kad čia reikėtų vadovautis tuo, ką sakė komisarė Malstrom ir gegužė 7 dieną vėl reikėtų kalbėti apie tai, kas komisarės manimų turi būti investicijų apsaugos ir ginčių sprendimo sistemoje. Dėl paslaugų, na, taip tai yra svarbu, jūs keli minėjote ponios Malstrom pareiškimą ir taip pat ambasadoriaus Froman pasisakymą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į trečią dalį to pareiškimo. E, nėra numatoma liberalizuoti viešasias paslaugas, nėra numatoma įtraukti viešojo sektoriaus teikiamas paslaugas. Ir e, nematoma, nenumatoma e, gražinti tas paslaugos, kurios anksčiau buvo perduotas kitam sektoriui. Net tai yra nurodoma pareiškime bendrame. Toliau dėl tvarumo yra darbo aplinkos, tai taip pat yra labai svarbi susitarimų dalis. Mes siekiame parengti pasiūlymus iki Liepos mėnesio dėrybų raundo. Čia e, reikia pasižiūrėti, ką JAV ir ES jau yra padariusi ir siekti papildymo. Tai tokios pastabos nekantrauju dirbti su jumis ir šiuo komitetu toliau, kai pereisime į pačią sunkiausią darybų fazę. Ačiū. Ganz herzlichen Dank, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann äh, erlauben Sie mir, dass ich noch ein. Dėkoju. Brangus kolegos, keletas äh, išvadų. Vyko diskusija, žinome kokią situaciją, matome äh, kokiuose srityse kyla prieštaravimų. Mes matėme visą tai. Dėl viso kito manau, kad tikrai galvojame panašiai ir einame panašią linkme. Turime dar pagalvoti dėl įvairių detalių. Turime kelti klausimą dėl to, kur link turi kreipti šis pranešimas. Mūsų interesai turi būti aktyviai ginami. Tai reiškia, kad mūsų interesai turi būti ginami e, JAF atžvilgių. Ir jeigu pasieksime būtent tokios pozicijos, tai tikrai galėsime labai sėkmingai dirbti visi kartu. Ignacio pastaba dėl SDS. Žinote, girdėjau tokius gandus, kad 7 gegužės bus pristatomas naujas modelis taryboje. Aš man, tikrai laukiu, kad komisija prieš E, pateikdama tą naują modelį pasikonsultuotų su mumis ir kad neištrimituotų pirmiausia spaudai ir kitam žiniasklaidos priemonėms. Į pranešimą be jokios abejonės įtrauksime įvairius elementus. Tai yra savaime suprantama. Toliau įvairūs interesai dėl jų priklausomai nuo nacionalinio konteksto kiekvieną kartą diskutuojame skirtingai, tačiau pasistumėti šiame reikale galime tik tada, kada patys to norime ir nori valdžios institucijos. Taigi šis ponios Malmstrom pranešimas E, yra tikra pagalba mums ir aš savo pranešime prašiau, kad jinai tokią pagalbą mums suteiktų. Galbūt e, kai kurios klausimus turėsime išnagrinėti išsameu. Galbūt turėsime išsameu panagrinėti čia neminimas viešasias paslaugas. Reikės e, labai gerai pažiūrėti formuluotės kad galėtumėm turėti ateities perspektyvą dėl darbuotojų teisių. Tai yra labai svarbu, reikėtų labai pasižiūrėti, kokia kyla rizika, kaip galima tos rizikos išvengti, kaip e, vystyti lojalę konkurenciją, kuri būtų efektyvi ir kad ta konkurencija nebūtų paremta socialiniu dempingu. Yra aštuoni tartutinės darbo organizacijos kriterijai, kuriais galime pasiremti, šalia to dar galime pasiremti ir kitais kriterijais. Aš jau anksčiau minėjau delegaciją, kuri buvo nuvykusi į Vietnamą. Mane stebina, kad e, dėrybose su Vietnamu prašėme, kad būtų tie TDO aštuoni kriterijai patvirtinti ir įtraukti ir kad tai būtų numatyta kaip privaloma nuostata, ne tik kaip ne tik, kad būtų daroma taip, taip standartiškai, kaip mes darome su kitais, e, su kitais e, susitarimais. Amerika irgi reikalauja iš Vietnamo, kad tai būtų privaloma. JAF yra toks partneris, kuris reikalauja tų kriterijų aštuonių iš Vietnamo, tačiau man atrodo, kad jie pirmiausia patys turi juos taikyti. Taigi turime užimti šiuo klausimu tvirtą poziciją dėl reglamentinio bendradarbiavimo, kuris jau buvo minėtas Martinu. Tai yra naujas dalykas. Apie tai kalbėjome svarstydami Talmoreiros pranešimą, tačiau iš e, komisijos pusės tikrai nesulaukėme didžiulio pasipriešinimo. Didelės kontroversijos tai nekelia. Labai naudingas gali būti bendradarbiavimas nustatant standartus. Teisės aktų leidimas priklauso parlamentai, dar reikėtų kelti klausimą dėl deleguotųjų aktų. Bet kokiu atveju, bent jau mano nuomonė, visi pranešimai yra nukreipti teisinga linkme. Reikia padaryti tarpinę tą ataskaitą, žinoma, reikia labai pagalvoti, tačiau tie apmąstymai labai padės mums ateityje. Žinoma, tai bus daugiau negu Mareiros pranešimo papildymas, nes nuo to laiko praėjo labai nemažai laiko. Nes nuo jo praėjo labai nemažai laiko. Taigi labai svarbu užimti pozicijas dėrybose ir e, nepamiršti, kad bus aktyviai reiškiama viešoji nuomonė. Taigi reikalinga tarpinė ataskaita, siekiant įvertinti, kas vyko praeitie ir kaip pakreipti ateitį naudingesnė mums linkme. Taigi beveik 900 pranešimų, įvairių nuomonių, įvairių komitetų pranešimai, Bet kokiu atveju mums reikia tų nuomonių, reikia, kad jas pareikštų įvairių specializuoti komitetai ir kultūrinių reikalų komitetas ir lybė ir imko labai aštres nuomonės gali pareikšti ir reiškia. Ir tos nuomonės tikrai gali prisidėti patobulinant mūsų pasiūlymus bei e, dėrybas. Mums per ateinančias kelias savaitės reikės labai padirbėti, sustiguojant visus pakeitimus, siūlant kompromisus, nes mūsų tikslas, kartoju dar kartą, yra pasiekti kaip galima didesnę daugumą, kad galėtume komisijai ir e, dėrybininkams Amerikoje parodyti, kas, kur ir kodėl. tikrai galite būti užtikrinti, kad e, dėl kompromisų visada galima su manimi susisiekti. Aš tą darau jau nebe pirmą kartą. Kai diskutavome apie ryč direktyvą, turėjome 3000 pakeitimų. Mes suvaldėme situaciją ir pasiekėme labai neblogo rezultato. Esu optimistas, manau, kad čia visi kartu tikrai irgi sugebėsime uh, padaryti darbą taip, kaip reikia. Galėsime pasiremti savo patirtimi ir galėsime visi kartu surėmę pečius apginti savo interesus. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu su jumis visais bendradarbiauti. Ačiū. Yes, uh, dear colleagues, this was Kągi, brangus kolegos, tai jau buvo paskutinis mūsų šios dienos darbo atvarkės klausimas, tad šiek tiek anksčiau baigėme darbą nei planuota, sutaupėme pusvalandį, bet kuriuo atveju susitiksime rytoj 9 val. ryte. Ačiū, gero vakaro.